Good morning, everybody. I think we are just about ready to start. Uh, I'm very pleased that I can open the panel number three for today in our... Taigi šiandien pradedame trečiosios grupės posėdį. Aš esu Gazina Meissner, Europos parlamento narė iš Vokietijos ir taip pat socialinių reikalų užimtumo komiteto pirmininkė, čia Europos parlamente. Šiandien mes kalbėsime apie socialinės lygybės aspektus ir demografinės tendencijas. Norėčiau, kad susėstumėte į savo vietas. Turėtume žinoti, kad verčiama šiandieną į 21 kalbą visas oficialiasias išskyrus maltiečių, taigi tiesiog pabandykite susirasti jums tinkantį kalbos kanalą. Norėtume pasveikinti mūsų pranešėją šios dienos tema, pona Mečyslav Augustin. Jis padarys penkių minučių trumpą įžangą, bet prieš suteikdama jam žodį paaiškinsiu mūsų taisyklės tarp savo dokumentų. Turite kortelę, specialią, specialų blanką, kurį užpildę galite paprašyti kalbėjimo laiko. Prašom ją užpildę perduoti sekretoriatoj. Mes tada sudarysime kalbėtojų sąrašą ir žinosime, kas ketina pasisakyti ir iš anksto jūs įspėsime, kad galėtumėte pasirengti pasisakymai. Tad tiek įžanginių žodžių, dabar aš norėčiau pasveikinti poną Augustin ir suteikti jam žodį įvadiniams pastaboms. Prašau. Pani Przewodnicząca, Pani. Dziękuję. Uh. E,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 E, solidarumo tarp kartų savoka. Ir turėtume galvoti apie tai, kad ne tik jaunimas turi būti solidarus su vyresniais žmonėmis, bet vyresni žmonės taip pat turėtų pademonstruoti solidarumą jaunesnių žmonių požiūrių. E, žmonių, kuriems 30-40 metų grupę apibrėžime dažnai kaip e, X karta. Mes turėtume savo e, darbo politikoje, užimtumo politikoje, e, kreipti dėmesį tuos žmonės, galvoti, kaip tie žmonės turi save realizuoti, užsidirbti pinigų ir taip pat, kaip tie žmonės jauni turėtų numat... skirti pinigų savo tėvų senelių pensijoms ir savo pensijoms. E, šioje kartoje, ne, šiai kartai negimsta daug vaikų ir nebus pakankamai žmonių, kurie galėtų užtikrinti pensijų fondų tvarumą gyventojų senėjimas neturėtų taip pat tapti problema Europai. Priešingai, tai turėtų būti Europos pasididžiavimo šaltinis. Tai yra e, faktas, kuris demonstruoja, kad mūsų socialinė politika yra sėkminga. E, tai labai, e, labai svarbu ir taip pat reikia galvoti, kaip pagerinti šiame kontekste demografinę situaciją. Ir reikia imtis veiksmų, kurie skatintų gimstamumą didesnį. Toks būtų teisingas kelias, e, kuriuo turėtume žengti. Žinome, kad kai kurios valstybės neauga stipriai, bet kai kuriuose situacija netokia bloga, pavyzdžiui, e, Britanijoje. Kalbu apie gyventojų e, skaičiaus didėjimą. Mes e, turime galvoti, kaip pasitelkti Švedijos, Prancūzijos, Britanijos patirtį, kitų valstybių patirtį ir kaip pasinaudoti atliktų tyrimų rezultatais. Tie tyrimai rodo, kad uh, žmonės, kurie nusprendžia turėti, nusprendžia turėti vaikų. E, tai yra šeimos ir e, reikia užtikrinti e, jų atitinkamas sąlygas ir darbo rinkoje reikia užtikrinti galimybės derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. E, vyriausybė turėtų paremti šeimas ir tuos asmenys, kurie rūpinasi vaikais. E, po aišku, tokia politika, kuri remia, skirta remti šeimoms, kainuoja daug. Ir reikia kelti klausimą, ar Europos politikos priemonės neturėtų papildomai sustiprinti e, valstybių narių regionų veiksmų. Nes dažnai, pavyzdžiui, regionams trūksta lėšų. E, pirmoje darbo grupėje diskutavome apie tai, kaip geriau o, e, užsitikrinti uh, iššūkių susijusių su demografinėmis problemomis e, sprendimą. Visi sakėme, kad reikės dirbti visiems ilgiau ir reikia užtikrinti atitinkamas politinės priemonės e, dirbančių žmonių atžvilgių, bet ne tik apsiriboti, apsiriboti ne tik darbo rinką. Reikia galvoti apie horizontales priemonės. Reikia globalios politikos kuris susijusi su regionų plėtra, socialinė apsauga, sveikatos apsauga ir kitomis priemonėmis. Šios dienos darbo rinka yra visiškai netokia, kaip darbo rinka prieš 10 ar 15 metų. E, darbo rinka yra labai dinamiška. E, matome, kad vis mažiau jaunų yra žmonių darbo rinkoje ir vis daugiau vyresnių žmonių, kurie nori išlikti toje rinkoje. Darbo pobūdis taip pat keičiasi, atsiranda naujos technologijos. Ir žmonėms, kurie yra vyresni, tie nauji dalykai e, yra didžiulis iššūkis. Dėl to mes turime užsitikrinti deramas programas e, skirtas taip vadinamai trečiajai kartai. Kitaip mes negalėsime išlaikyti tokių vyresnių žmonių darbo rinkoje. Saugumo užim, lank, ir e, lankstumo garantijos yra vienas iš būdų, flex security taip vadinamas. Tai turėtų būti taikoma ir jaunesniems, ir vyresniems gyventojams. Toks būtų geras E, būdas dirbti. Ypač reikia galvoti apie moteris, kurios artėja prie pensinio amžiaus ir kurios rūpinasi savo tėvais ar šiaip vyresniais žmonėmis, kur kas dažniau negu jų sutuoktiniai. Taip pat mes e, turime suvokti, kad išgyvename krizę, kuri turi labai daug pasiekmių darbo. Užimtumo politikai nedarbas auga pirmiausia tarp e, vyresnių asmenų ir moterų. E, Mes e, e, dėje nukrypstame nuo tikslo, kurį užsibrėžėme strategijoje Europa 2020. Mes turime e, daugiau dėmesio skirti vyresniems žmonėms ir moterims. Šios kategorijos neturėtų priklausyti tik nuo socialinės pagalbos. Mes nesutaupysime, negalime taupyti ir turime skatinti užimtumą. Yra ir kitų e, problemų, barjerų, kuriuos reikia įveikti. Tai yra darbo vietoje kylančios problemos. Dažnai su tomis problemomis susiduria vyresni žmonės Labai sunku didelės bendrovės įtikinti tuo, kad jos turėtų daugiau dėmesio skirti vyresnių žmonių įdarbinimui. Lenkijoje, Italijoje sukaupta nemažai patirties e, integruojant e, bedarbius į darbo rinką. E, ne tik galvojama apie jaunus žmonės, bet ir apie vyresnius ir moteris. Mes pasinaudojame pažangiają praktiką, įdarbindami tokius žmonės mes e, esame įkūrę tam tikrus centrus, kooperatyvus, kurie skirti integruoti e, žmonės. Ir manome, kad šį socialinės politikos sektorių reikia plėtoti. Lenkijoje vyresni žmonės ieškantis darbo gali pasinaudoti specialią programą, kuri taikoma žmonėms vyresniems e, negu 50 metų. Ir ši programa jau davė nemažai teigiamų rezultatų. Tačiau apmaudu tai, kad e, dabartinė krizė panaikino beveik visus tuos gerus rezultatus. ES turi dvi pagrindinės priemonės suteikti pagalbai valstybėms ar regionams. Vienas iš, e, tokių, viena iš tokių priemonių yra finansinė priemonė, Europos socialinis fondas. E, mes e, girdėjome, kalbant apie įvairius projektus, kurių tikslas yra sumažinti priklausomybę e, socialinės e, politikos srityje. Aš esu tikras, kad mes negalime susitaikyti su siūlomais apribuojimais. Šiandien turėtume imtis būtinų žingsnių, kad e, išspręstume, tremtume iššūkius susijusius su demografiniais uh, pokyčiais. Mes negalime visko palikti ateičiai. Aš e, noriu pasakyti, kad Europos komisija turėtų e, veiksmingiau pasižiūrėti į tai, kaip panaudojamos e, skirtos lėšos. Ir reikėtų pasitelkti atvirąjį koordinavimo metodą. Kai kurie asmenys sako, kad turime galvoti tik tai apie statistinį aspektą. Bet aš pasakyčiau, kad reikia stiprinti bendradarbiavimo metodą, nes vis daugiau žmonių norėtų e, veikti bendrai socialinės politikos srityje. Yra skirtumų e, tarp kartų E, jeigu kalbėsime apie e, pagyvenusius žmonės, galime kalbėti apie kategoriją nuo 50 iki 90 metų. E, galvojame apie pagalbos sistemų kūrimą vyresniems žmonėms, bet kai ką padaryti yra gana sudėtinga ir tai kainuoja daug. Mes galvojame apie tai, kad remdami šeimas galime padėti spręsti vyresnių uh, žmonių problemas, bet to nepakanka. Reikia, kad valstybės narės gautų pagalbą ir galėtų reformuoti socialinės apsaugos sistemas ilgalaikėje perspektyvoje, kadangi valstybės negali suteikti visos pagalbos. Jau buvo pasakyta kai kas ir reikia tai dar kartą pabrėžti, būtent, kad mes neturėtume tik tai e, tam tikrais švelniais, taip vadinamais e, projektais apsiriboti, reikia labai rimtas, tvirtas struktūras sukurti. E, reikia užtikrinti visą rinką, kuri teiktų paslaugas, per ilgą laikotarpį ir tai galėtų būti labai rimtas ūkio sektorius. E, e, šiandieną e, daugelį valstybių, įskaitant Lenkiją, daugiausiai kūriama naujų įmonių. Ir reikia galvoti, kaip finansuoti šią sistemą ir plėtoti paslaugų rinką, nes ji suteiks galimybę e, sukurti daug naujų darbo vietų ne tik tai Lenkijoje, bet ir kitose valstybėse narėse. Dabar, kaip žinia, e, siekiama užtikrinti kaip galima daugiau darbo vietų ir e, jas galėtų užimti moteris artėjančios prie pensinio amžiaus. Nepamirškime, kad jeigu turėsime gerą sistemą išplėtoja, galėsime galvoti ir apie kitą e, sferą, tai yra sveikatos apsaugos sistema. Mes turime dirbti protingai ir pasinaudoti energiją, kuri susijusi su kartomis, su ta karta vyresnių žmonių karta. Tai e, gali būti ir e, vystimosi bei augimo šaltinis per ateinančius metus. Galime kalbėti apie didesnį aktyvumą vyresnių žmonių. Lenkijoje mes norėtume akcentuoti dar vieną dalyką - švietimą. Mes ketiname e, dirbti su trečiojo amžiaus universitetais kaip partneriais. Tai yra nevyriausybinės organizacijos, e, kurios veikia ir Prancūzijoje, jos labai sėkmingai dirba ir Lenkijoje. Jų yra gal 300 ir mes ketinam, jie bendradarbiauja su uh, įvairiais universitetais ir, ke, ir jų tikslas yra plėtoti intelektinį uh, vyresnių gyventojų potencialą uh, kultūrinį E, ir kitose srityse. Ir tokiu būdu galima kovoti su atskirtimi, su vienišų žmonių problemomis. Mes turėtume e, ir toliau žengti šią linkmę ir galvoti, kaip integruoti vyresnius žmonės. Uh, Taip pat turime pripažinti, kad vyresni žmonės labai retai dalyvauja priimant sprendimus, kurie yra susijęs su jais. Skirtingose valstybėse narise e, yra skirtingos tradicijos, kurios e, leidžia ne vienodų lygmenių dalyvauti vyresniems žmonėms. E, priimant sprendimus reikėtų pasinaudoti kaip galima daugiau tokiomis, galimyb, tokiomis galimybėmis. galimybėmis Tai tiek norėjau pasakyti, labai ačiū. Ja, Mr. Augustin, dziękuję. Thank you very much for your presentation. Dėkuoju, panoje Augustin, už pasisakymą. Labai buvo naudinga, pradant diskusiją, išklausyti šio prelegento. E, dabar mūsų diskusijai paskirsime pakankamai laiko. Aš pasistengsiu suteikti e, žodį e, dviems nacionalinių parlamentų nariams prieš e, suteikdama jį vienam iš Europos parlamento ir taip toliau. Taip pat galima pabandyti užduoti klausimą anksčiau pasisakiusiam pakėlus mėlynąją kortelę. Taigi baigus pasisakyti, jūs turite, turite galimybę konkrečiai kalbėtojai užduoti klausimą. O dabar Herman de Krau iš Belgijos atstovų rūmų, prašau, pirmasis kalbėtojas. Dėkoju, ponė pirmininkė, visus sveikinu atvykusius į Briuselį. Aš e, parlamentą parlamentaras esu jau 44 metus. Buvau švietimo ministras, taip pat buvau ir e, pensijų, pensininkų reikalų ministras. Ir e, mes e, e, dirbome tokiais klausimais kaip moterų užimtumas, e, vyresnių žmonių užimtumas. Ir mes e, galvojame apie tai, kaip e, turi dirbti moteris, kurios yra motinos, močiutės ir galvojame apie tai, kaip išplėtoti, pavyzdžiui, vaikų priežiūros institucijas, kad jos galėtų išlikti ilgiau darbo rinkoje, vaikų darželius ir panašiai. E, nacionalinis švietimas taip pat yra labai svarbu jaunų žmonių. Uh, Kartai žmonės pas mus atvyksta iš labai tolimų e, kraštų ir mūsų nuomonė reikia žmonės šviesti, bet mokyklos ne visuomet yra pasiruošusios tokius žmonės e, mokyti šviesti ir mm, daugelie e, Europos valstybių yra taip, kad pirmosios kartos imigrantai uh, E, būtent ir yra bedarbiai, sudaro didžiausią bedarbių e, skaičių. Tai yra labai rimtos problemos. E, mes taip pat galvojame, kaip spręsti demografijos problemas. Žmonės turi dirbti ilgiau, kad socialinės apsaugos sistema nepatirtų tiek daug naštos. Turėtumėte žinoti, kad e, žmonės, kurie yra vyresni, labai didelė dalimi prisideda prie e, įnašų į socialinės apsaugos sistemą. Ir dabar, kai mm, e, įmonės įgyvendina patiria konkurencinę kovą, e, jos dažnai atleidžia darbuotojus. E, pirmininkė, aš labai atsiprašau, jūs e, turite tris minutės pasisakymui. Jūsų informacija labai įdomi, bet palikite galimybę pasakyti ir kitiems. Aš žiūrėjau į ekraną, į laikrodį ir mačiau, kad nesikeičia laikas, taigi negalėjau sekti. Uh, Mano klausimas yra paprastas. Ką galime padaryti švietimo srityje jaunų žmonių, ypač tų, kurie atvyksta iš svetimų kraštų ir kaip pakeisti atlygio kreivę? E, ką daryti su žmonėmis, e, kuriems yra 65 metai, e, nes jų buvimas darbo rinkoje daugiau kainuoja negu žmonių, kuriems yra 35 metai. Na ir dabar dar olandiškai privalau pašnekėti. Paskutinė mintis štai, kokia būtų e, mūsų rinkėjų ketvirtis e, yra virš 60 metų amžiaus. Ir e, demokratijoje skaičiai tam tikrą vaidmenį vaidina. Taigi ketvirtis senesni nei 60. Taigi neišvengiamai e, akcentas persikelia prie senesnėsės kartos. Ir čia mums reikia padirbėti, kad e, tuos žmonės įtrauktume kaip partnerius, suteikti jiems pakankamą mm, E, išsilavinimą ir galbūt netgi trečiosiose šalyse panaudoti, kad e, žmonės virš 65, kurie norėtų, galėtų aktyviai padirbėti ir prisimti ir tą vaidmenį. Taigi, ponė pirmininkė, dėkoju už šią diskusiją. Pirmininkė, e, kadangi netiek daug turime kalbėtojų, e, man paaiškino, kad trijų minučių taisyklė nebus taikoma. Taigi jūs iš tikrųjų galėjote kalbėti tiek, kiek norėjote. Dabar ponas Augustin e, turi galimybę atsakyti į jūsų klausimus. Prašau. Jednej ogólnoeuropejskiej odpowiedzi. Žinia, kad nėra vieningo atsakymo į tuos klausimus, kaip mūsų švietimo sistemas parengti tam, kad jos galėtų mokyti imigrantus ar e, senyvo amžiaus žmonės. Be jokios abejonės, tai turėtų būti e, vienas iš atvirojo koordinavimo metodų tikslų, kad galėtume keistis sukauptą patirtimi, ieškoti geriausių galimų sprendimų. Esu tikras, kad turime e, valstybėse narėse tokios patirties sukaupę. E, darbo rinkų skatinimas e, suteikti darbą vyresniems žmonėms reiškia, kad kažkuria prasme tai neišvengiamai sukels ir klausimų, problemų. E, visų pirma, kiek e, kainuos darbo vietos parengimas, kiek kainuos e, to žmogaus parengimas tam darbui, kiek kainuos technologijos reikalingos tam. Be abejo, kad daugiau negu kad jauno žmogaus atžvilgio. Bet čia jau antra vertus vyresni žmonės yra lojalesni savo darbdaviams, jais galima pasikliauti labiau. Jie netaip dažnai serga, jie lojalesni, yra judesni. Kai kalbama apie įdarbinimo sąlygas, pasirengę lankščiai dirbti darbdaviui. Bet jeigu remsime vyresnių žmonių įdarbinimą, e, tai bent jau sprendžiant pagal Lenkijos patirtį, e, tai iš tikrųjų apsimoka. Turime vadinamąją 50 plus programą ir ji tikrai veikia gerai, tačiau krizės e, akivaizdoje matome, kad tikrai nemažai e, pagyvenusių žmonių dabar e, išstumti iš darbo rinkos, tad darbdavis reikia šviesti, kad jie neatsisakytų senesnių žmonių įdarbinimo. Turite Melinos kortelės klausimą. Prašom prisistatyti ir užduoti savo klausimą. Andžiai Galaževski. Esu Lenkijos parlamento narys, E, su manim drauge dirba daugiausia žmonės virš 50 metų ir aš matau, kad jie praranda savo darbo vietas ir bandydami susirasti darbą paprastai sulaukia ne. Tad e, priešingai e, tam, ką sakė mano kolega, Lenkijoje dėje mes e, gyvename ne darbo vietų pasaulyje. Aš žinau, pažįstu daugybę žmonių, kurie išėjo į pensiją ir norėtų toliau dirbti. E, reikalas tas, kad e, vienintelė priežastis, e, kodėl e, darbdaviai juos priima, yra mažesnės darbo kaštų sąnaudos tam darbdaviai. O lojalumas ir kiti dalykai, apie kuriuos kalbėjo mūsų prelegentas, yra tik tai menkos priežastys. Ponas Augustin, ar norėtumėte atsakyti? Prašau. Na, nėra prieštaravimo tame, ką aš sakiau. Aš minėjau, kad po pradinės sėkmės dabar iš tikrųjų pakankamai daug žmonių jau išmesti iš darbo rinkos, gal praleidote tą mintį. Aš taip pat kalbėjau apie tam tikras paskatas, ypač kai kalbama apie įdarbinimo kaštų mažinimą. Galbūt tų paskatų nėra pakankamai, nes nėra pigu e, suteikti darbo vietą pagyvenusiam žmogui. O dabar steiksiu žodį Madame Beres, ji yra e, Europos parlamento narė, ji pirmininkauja užimtumo ir e, socialinių reikalų komitetui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Lenkijai kaip pirmininkaujančiai šaliai už tai, kad sudarė galimybę mums, nacionalinių parlamentų, Europos parlamento atstovams, aptarti šios aktualius klausimus. E, tai yra klausimai, kurie ne visuomet e, pristatomi kaip nepaprastai aktualūs dėje. Buvo kalbama ką tik tai apie švietimą, apie gyventojų senėjimą, apie tai, kad reikia pripažinti, jog e, visuomenė yra skolinga tam tikrą prasme e, vyresniems žmonėms. Taip pat reikia kalbėti apie solidarumą tarp kartų, tam tikrą solidarumo kontraktą, kad galėtume visi darniai gyventi. E, šiandien ryt tą vykstančias diskusijas norėčiau susijęti su e, bendrijos darybų realybė. Noriu pasakyti, kad per ateinančius mėnesius mes e, pamatysime kur kas daugiau diskusijų šiais klausimais. E, visų pirma dėl to, kad kalbėsime apie būsimą daugiametę finansavimo programą, E, taip, bus kalbama e, vartojant daug e, žodžių, iškilmingų ir taip toliau ir panašiai, bet kai pasižiūrėsime į realybę ir prieisime prie jos, tai viskas taps kur kas sudėtingiau. Jūs tai žinote, nacionalinių parlamento atstovai ir Europos parlamento atstovai tą žino. E, Taigi, kaip jau e, žinome, e, kaip vyksta tos darybos visuomet, jos labai sureikšinamos, baigėsi vėlai vakare, didžiulė įtampa tvyro. Bet mes turėsime iš tikrųjų laikytis tam tikrų taisyklių. Europos parlamentas, e, pasakysiu jums, turės irgi tarti žodį. Mes esame e, patvirtinę, kaip žinia, strategiją Europą 2020. E, tai yra gera strategija. Bet e, reikia galvoti, kaip sanglaudos politika ir demografiniai iššūkiai atsispindi joje. E, ten yra nuostato tinkamų, jos yra geros, bet reikia galvoti, kaip bus numatytos priemonės finansuojamos. E, nacionalinių lygmenių valstybių ir vyriausybių vadovai mm, reiškia savo nuomonę, e, sakoma, kad reikia pirmiausia, jie sako, kad pirmiausia reikia valstybės skolos problemas spręsti. Ir tik po to reikia galvoti, kaip galėsime finansuoti atitinkamą politiką. Mes Turime galvoti apie sanglaudą, apie solidarumą tarp kartų, apie švietimą, kuris yra geriausias būdas Europai atremti egzistuojančius iššūkius, e, egzistuoti e, globaliame pasaulyje. Jeigu to mes nepadarysime, tai mes tikrai pralaimėsime. Ir tą mes turime veikti kartu. Ir mes turime tvirtai veikti, turime galvoti, kaip E, sumažinti spaudimą atsiradusi dėl e, valstybės skolos, bet kita vertus mes turime investuoti į ateitį. Ta galime padaryti tiek e, pasteldami bendrijos, tiek nacionalinius biudžetus. Ir mes turime sukurti sinergijas tarp tų dviejų biudžetų ir mes turėtume e, laikytis minties, kad pozicijos, kad turime turėti tvirtą Europos biudžetą, kad galėtume siekti savo tikslų. Ir e, kyla klausimas, ar jūs pritarėte mano nuomonėje, ar galvojate, kad mes tik tokiu būdu galėsime žengti į priekį. Klausimas turbūt e, nesudėtingas yra, bet turit galimybę atsakyti dabar. Taip žinoma, Esate teisi, sakote, kad mano kalboje buvo daug pasiūlymų, postulatų, bet man regės, aš akcentavau, kad e, praktinės šių idėjų gyvenimas nėra toks nebrangus, tad iš tiesų, kalbėdami apie ES biudžetą, turėtume užduoti tokius klausimus. Iššūkiai yra atspindėti strategijoje Europą 2020 ir ar tai galima įgyvendinti. Visų pirma, raginčiau nemažinti sumų numatytų įvairiose fonduose socialiniam e, tikslam bendrijos lygmeniu. Ir antra, nebėkime nuo diskusijų apie tai, jog europinės lėšos švaistomos taip pat ir apie Europos socialinę politiką. Tai svarbiausia, tai mūsų prioritetai ir labai gerai, kad komisija siūlo peržiūrėti tikslus. Ir tuomet turėtumėm nustatyti prioritetus ir turėtumėm tiesiog atsisakyti to, kas neveikia efektyviai. Ankstesnės darbo grupės diskusijose sakėme, kad Europinės lėšos sukuria tūkstančius darbo vietų Europoje. Tačiau, kai padalinė tarp 27 valstybių narių, tai tie skaičiai staiga atrodo mažia. Žinoma, juos galima didinti ir to ir turėtumėm siekti, mano nuomonė. Kitas klausimas, kad iš tiesų uh, gali būti taip, kad taikant taupimo priemonės, mažinant išlaidas, turėsime atsisakyti tam, tam tikrų tikslų įrašytų strategijoje. Ir galiu įsivaizduoti tokią situaciją, kad kai socialinė politika nuo to nukentės labiausiai. Tačiau manau, kad uh, su bankruoto situacija susiduria ne tik tai ES valstybės narės. Iš tiesų turime reikalo su situacija, kai nei viena, nei viena valstybių narių ES negali a, išspręsti pač, pati viena savo problemų, skaitant socialinių problemų. Ir toks ir buvo mano noras kalbėti apie tai, jog turime išlaikyti savo bendrus e, tikslus ir turime um, spręsti bendrus uždavinius bendrom priemonėm. Ačiū ponui Augustinui. Toliau žodžio paprašė ponas Kelvinas Hopkinsas iš Junktinės karalystės bendruomenių rūmų. Ačiū pirmininkė, džiugu turėti galimybę vėl kreiptis į Jūs. Ačiū ponui Augustinui už e, labai vertingą įžangą. Uh, kalbame apie kartų solidarumą, kad jaunimas turi remti vyresniuosius, norime, kad vyresnio amžiaus žmonių daugiau dirbtų, kad moterų daugiau dirbtų. Tačiau turėčiau akcentuoti, kad e, modernios gerovės valstybės buvo kūriamos remiantis šimtaprocentinio užimtumo pagrindo. Ir Reikėtų galvoti apie tai, kad reikėtų perskirstyti pajamas tarp mūsų pačių skirtingų gyven, gyvenimo laikotarpio, o ne tarp vienos kartos ir, ir kitos. Uh, Ir, ir aišku, vienokie poreikiai mūsų yra, kai esame jaunesni, kai dirbame ir kai esame pensininkai ir pensininkus reikia remti. Tai tas visuotinis užimtumas ir yra problema ir perskirstimas lėšų iš vieno savo gyvenimo etapą į kitą savo gyvenimo etapą ir tokiu būdu būtų galima išvengti tam tikro nusivylimo, kai galvojama, kad mokesčius moku tam, kad išlaikyčiau kitus žmonės. Reikia galvoti apie tai, kad mokame įmokas visuomeniai ir esame tos visuomenės dalim, nes valstybinė pensija buvo grindžiama e, įmokomis į nacionalinę socialinio draudimo sistemas. Uh, Ir e, jei visi dirbtumėm ir visi mokėtumėm įmokas, tai iš tiesų nejaustumėm to nusivylimą dėl mokėjimo, nes gautumėm naudos iš tos sistemos ir būtų tam tikras perskestimas e, lėšų tarptų, kurie turi didesnės pajamas ir mažesnės. Tačiau e, turėtumėm priimti tą idėją socialinio solidarumo, jeigu būtų šimtaprocentinis užimtumas, bet jo nėra. Ir uh, Tai ir turėtų būti pagrindinis tikslas visose mūsų visuomenėse ir nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Ir iš tikrųjų dabar matome, kad pasaulis yra liberalizmo pasaulis, globalizacijos pasaulis ir jame nėra šimtaprocentinio užimtumo, kaip tik tai yra didelis nedarbas, didžiulė neligybė ir dėl to kyla nusivylimas dėl mokesčių mokėjimo. Tai nėra gerai. Uh, vakar buvo labai gerai pažymėta, jeigu mokėme didelius mokesčius, bet gauname didelės išmokas, tai problema nėra e, tokia labai didelė, tai politinis pasirinkimas, kokio dydžio mokesčius mokėti, kokias išmokas e, gauti. Kai kuriuose Skandinavijos šalise matome kraštinius pavyzdžius, bet labai sėkmingos visuomenės. Ir kaip vakar buvo sakyta e, apie Daniją, matom, koks skirtumas tarp Danijos ir Junktinės karalystės, kur mes einame Amerikos link linkme, e, tarkim, Jeigu jungtinėje karalystėje būtų mokami tokie mokesčiai kaip Danijoje, tai būtų apie 200 milijardų eurų didžiuliai skaičiai. Tačiau um, norėčiau akcentuoti, kad šimtaprocentinio užimtumo nėra ir um, bendruomenių rūmose. Um, E, vadovavau darbo grupiai šimtaprocentinio užimtumo forumui, dabar tos grupės nebėra, bet kai kalbame apie vyresnio amžiaus e, darbuotojus, e, esame girdėję ir, ir, ir aš pats darbinu vyresnius darbuotojus, jie yra labai sąžiningi, patikimi, turi daug patirties, tikrai tai yra įrodę ir daugeliu požiūrių labai naudingi darbuotojai, galbūt fiziškai e, nėra tokie pajėgus, bet jeigu nedirba fiz, fizinio darbo, tai netaip svarbu ir iš tiesų e, gali dirbti, pavyzdžiui, ne visą darbo dieną. Ir, e, ir daugybė žmonių tokių nori dirbti, bet darbo vietų nėra. Ir kaip kolegos sakė, egzistuoja jaunimo kultas. Darbdaviams patrauklesnė atrodo jaunesni žmonės negu vyresni, bet e, galvojant apie sažiningumą ir atsakingumą, tai, tai nebūtinai tas privalumas jaunimo toks ir yra. Iš tiesų vyresnių žmonių yra norinčių dirbti, kaip pat ir e, jaunimas e, nori dirbti ir turi turėti galimybės. Mes turime atkurti socialinį solidarumą. Aš bent jau užaugau tais dešimtmečiais po antrojo pasaulinio karo, kai toks solidarumas buvo, kurį praradome dabar, mes jį apleidome patys. Ir galbūt nekontroversiškai pasakysiu, mes užaugome po antro pasaulinio karo soci, socialdemokratinėme e, pasaulyje, kur, kur tai buvo gyva. Dėkui. Into. Dėkuoju ponui Hopkinsui. Prieš suteikdama žodį ponui Augustin norėčiau taip pat pasakyti, kad Aš perduodu dabar pirmininkavimą e, poniai Eivai Kopač. Pone Augustin, prašom atsakykite į klausimą. E, Odnosząc się do, do, do e, uwag pana Hopkinsa, E, chciałbym powiedzieć tak, dziś chyba... Na, grįžtant prie to, ką pasakė ponas Hopkinsas, turėčiau pasakyti, kad šiandieną socialdemokratinės visiško užimtumo svajonės e, priimamas su tam tikra nostalgija ir per atstumą. Turime būti realistai gyventi e, tikrovėje. Bet tai yra ir labai aiškių klausimų, ką daryti su žmonėmis, kurie prarado darbą, ką daryti valstybėse narėse, kuriant jiems darbo vietas, taip pat kaip elgtis su e, demografinėmis tendencijomis. Vieno atsakymo į tuos klausimus nėra, bet visiškai aišku, kad mums iš valstybės pusės reikia labai išmintingų įsipareigojimų. Ką turime daryti? Turime dirbti įvairiomis kryptimis ir pirmiausia, galvoti apie švietimą, kad jauni žmonės būtų geriau pasirengę darbui, kada jie imasi to darbo. Tai yra susiję su darbo jėgos išlaidomis, kaštais. Manau, kad kai kuriuose valstybėse veikia veiksmingesnės priemonės savo tikslams pasiekti, kitos menkiau veiksmingas. Tačiau manyčiau, kad nepakankamai dar remiamos darbo paieškos. Pavyzdžiui, e, nepakankamai remiame tam e, tikras rinkas. Kalbėjau apie tai, kai kalbėjau apie e, žmonių, kuriems reikia priežiūros, ilgalaikė priežiūra. Aš įsivaizduoju, kad privatus fondai galėtų sukurti tūkstančius naujų darbo vietų Europoje. Taip pat e, ir e, kooperatyvų kūrimas galėtų būti vienas iš sprendimų e, tai problemai mm, spręsti, kaip padaryti, kad žmonės, kurie prarado darbą, sugrįžtų į darbo rinką Lenkijoje ir Italijoje, mes turime pakankamai tokios patirties. Pirmininkė, dėkoju ponui senato nariui, dabar suteiksiu žodį ponui Pomaskat iš Lenkijos Seimo. Dėkuoju poniai Maršalkai. Aš e, atidžiai klausiausi šios diskusijos, bet norėčiau šiek tiek e, pakreipti jos e, temą. Kalbėjome apie lygias galimybės, lyčių lygybę ir taip toliau. Tai madinga tema, apie ją dažnai kalbama. Ir regis, kad e, prelegentas e, minėjo, kad vaikai gimsta su lygiomis teisėmis. E, tačiau ar vaikai gimsta su savo darbo vietomis? Tad turime pažvelgti į lygias galimybės ir lyčių lygybę iš truputį kito požiūrio taško. Moterys turėtų turėti galimybę derinti savo darbą su pareigomis namie. Žinoma, galima e, naudoti kažkokias palengvinimo priemonės, e, pavyzdžiui, Lenkijoje priimtas naujas įstatymas, pagal kurį e, jauniausiems vaikams suteikiama galimybė pasinaudoti tam tikromis paslaugomis, darželiais, lopšeliais ir taip toliau. E, lankstus darbas, kai kalbama apie darbo laiko e, lankstumą, taip pat yra svarstomas. Tad kai kalbame apie galimybę susirasti darbą ir lygias e, galimybės, turime suvokti, kad būtent moteriams reikia daugiausia paramos. E, norėčiau kada nors gyventi pasaulyje, kur e, su vyrais ir moterimis būtų elgiamasi lygiai, taip pat ir kai kalbama apie jų pareigas. E, tarkime, kai kalbam apie pareigą šeimoje, tai ir vyrai, ir moterys vienodomis dalimis turėtų atsakyti už vaikų auginimą kol kas e, matome, kad būtent moteris e, daugiausia arba išimtinai atsakinga už tai, kas su vaiku, kad jis laiku papusryčiautų, nueitų į mokyklą, kad jam būtų, e, tam vaikui ir šeimai būtų paruošti pietus. Tų dalykų neturime užmiršti, kai kalbame apie lyčių lygybę. Socialiniai veiksmai būtinai tokius elementus turi apimti Antraip, mes nesugebėsime pakeisti moterų padėties darbo rinkoje. Ponas Augustin. Na, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį e, į ženkliuką, kurį čia įsisegęs atlapę turiu. E, tai arktinis karališkasis pingvinas e, čia pavaizduotas. E, jis kažkuria prasme e, gali būti suprantamas kaip simbolis, kaip lygybės e, simbolis. Tie išmintingi paukščiai drauge dalyjasi savo tėvų pareigas. Ir aš manau, kad e, tai geras simbolis ir e, naudodami jį norime pabrėžti lygybės svarbą. E, tarp dokumentų e, jūs rasite ekspertų nuomonę, kuri aiškiai rodo, kad tai, kad tradicinės šeimose moteris atlieka būtent tradicinį vaidmenį, e, prisimdamos visą atsakomybę už namų ūkį, yra mitas teikti, kad tokiuose šeimose kaip tik ir gimsta daugiausia vaikų. Tai mitas, jeigu pažiūrėsite į gimstamumo žemėlapius, grafikus, tai visiškai aišku, kad gimstamumas didžiausias yra tose šalise, kurios neakcentuoja tradicinio šeimos modelio atvirkščiai, e, tose šalise, kur e, darbo rinkoje akcentuojama lygybė ir kur remiamos moterys. Būtent ten gimsta daug vaikų. Tuo pat metu e, tose šalise e, matome e, daugiausia partneryščių ir didžiausia skirybų skaičius. Taigi iš tikrųjų reikia mums galvoti apie skirtingas paskatas, galvojant apie veiksmingą šeimos politiką. Dėkoju. Senatoriai suteiksiu žodį dabar Europos parlamento atstoviai poniai Meisner das Thema interessiert mich sehr, darum habe ich mich selber auch zu Wort gemeldet. Ich möchte zuerst etwas sagen. Norėjau pasisakyti dabar, kalbėsiu vokiškai, reaguosiu į tai, ką pasakė ponas Augustinas. Jis sakė, kad reikia demografinio atsinaujinimo. Taip, tai labai gerai, reikia, kad gimtų uh, daugiau vaikų. Ir E, tai yra labai geri dalykai, matau vis e, daugiau mažų vaikų, matau moteris su vežimėliais, bet taip pat reikia galvoti apie tai, kad gims, gimus vaikui pff, moteris turi e, labai daug pareigų. Uh, E, numatyta Europoje suteikti moterims atostogas motinystės iki 20 savaičių, e, per kurias jos gautų visą atlyginimą arba beveik visą atlyginimą. Ir labai svarbu kalbėti, kaip galima plačiau apie motinystės atostogas su e, visų atlyginimų ir su garantijomis, kad moteris galės grįžti į savo darbo vietą. Dabar išgyvename finansų krizę. E, kai kas sako, kad tai prieštarauja realybė, bet mes turime kažkaip siekti išvengti konflikto. Galbūt jūs turėsite kokiu nors minčių. Man labai patiko e, kolegos palyginimas, e, kalba apie pingviną. Tikrai mums reikia pokyčių visuomenėje. Aš kai auginau vaikus, turėjau tik septynės savaitės atostogų, bet mano vyras taip pat buvo pasiėmęs atostogas, kad galėtų rūpintis vaikais. Dabar mūsų vaikai jau užaugo, situacija yra pagerėjusi, bet mums reikia tikrai labai rimtai siekti pakeisti žmonių mąstyseną, kad pakei, užtikrintume geresnę kokybę. Dar vienas dalykas - dėl vyresnių darbuotojų. Jūs minėjote e, programą e, Lenkijoje gyventinama, kuri skirta vyresniems nei 50 metų žmonėms. Aš daugiau norėčiau išgirsti apie ją, galbūt vėliau dar jūsų paklausiu. Jūs taip pat sakėte, kad dažnai darbdaviai nenori samdyti vyresnių darbuotojų, bet mes visi žinome, kad vyresni žmonės e, kartais yra tarsi geresni darbuotojai Jie jau yra patyrę, jie jau e, turi šeimas, galbūt jie ne, nėra tokie stiprus fiziškai, bet Vokietijoje yra nemažai, pavyzdžiui, bendrovių, kurios e, yra tarsi pavyzdinės, kurios e, <laughs> įdarbina tik vyresnius e, darbuotojus. Ir kai kurios iš tų bendrovių veikia visoje Europos Sąjungoje, jos bando e, įdarbinti moteris, vyresnius žmonės, imigrantus, net e, ir neįgaliuosius. Ir tai labai pasirodė esanti sėkminga įdarbinimo praktika, viena iš geriausių. Vokietijoje mes mm, kalbam apie tai, kad žmonės nori dirbti ilgiau ir daug žmonių gali ilgiau dirbti. E, jeigu, pavyzdžiui, nereikia labai didelės fizinės ištvermės e, tam tikram darbą atlikti, tai žmonės tikrai mielai nori dirbti ilgiau ir mes turėtume pagalvoti, kaip paskatinti tokį užimtumą ir galbūt pigesnį e, paskatinimo būdą. Tai taip pat gali prisidėti prie ekonomikos plėtotės. Belgijos parlamento atstovas nori pateikti klausimą. Mane e, šiek tiek nustebino jūsų teiginiai dėl demografijos skatinimo. Pateiksiu Jums keletą pavyzdžių. Pažiūrėkime į Kiniją, kurioje gyvena 1,3 milijardo gyventojų. E, ji e, laikosi politikos priešingos demografijai E, vieno vaiko politika jau dabar ir po keleto metų reikš, kad bus milijonai vyresnių gyventojų. 300-400 e, milijonų pensininkų, kurie nebu, kurių nepakeis e, e, tas vienas vaikas. Ir e, taip pat e, matome, kad e, pas mus neturtingos šeimos turi daugiau vaikų. Belgijoje populiariausias vaiko vardas yra ne Pieras, ne Žanas, bet Mohametas. Ir tos šeimos nėra labai vis, pristaikiusios visuomenėje, bet uh, jo, tose šeimose e, gimsta kur kas daugiau vaikų negu e, vidurkis. Pažiūrėkime į Romus iš Rumunijos, Bulgarijos ar kitų ES valstybių. E, jų šeimose taip pat gimsta kur kas daugiau vaikų negu turtingesnėse šeimose. Taigi reikėtų pagalvoti apie tuos, jeigu galima sakyti, demografijos rezervatus. E, Belgija, e, galvodama apie jaunimo įdarbinimą, e, priemė tam tikras priemonės. Buvo nutarta, kad bus taikomi tam tikri apribojimai dirbti vyresniems žmonėms, bet taip pat numatyta, kad negalima drausti pensininkams dirbti tiek, kiek jie nori. Dėkoju. Buvo ką tik tai parodyta Milna kortelė ir e, klausiu pirmininkės, ar ji atsakytų į klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar norėtumėte E, sureaguoti į klausimą. Aš mielai atsakysiu, bet nesupratau, kad čia buvo klausimas man. Buvo paminėti įvairovės projektai kaip pavyzdys. Reikia vyresniems žmonėms tam tikrų paskatų. Įdomu e, tai, ką jūs darote Belgijoje. Reikia galvoti, e, kad e, reikia ir kitokių, ne tik finansinių paskatų. Ir taip pat reikia pasižiūrėti, kur gimsta vaikų. Aš ne visiškai sutinku su jumis. Uh, E, visi gimę vaikai e, Europoje yra didelis džiaugsmas. Reikia galvoti, kaip integruoti juos, reikia ieškoti priemonių, kaip tą padaryti. Ir reikia skatinti šeimas e, turėti vaikų. Ne viskas yra gerai šeimose, kurias jūs minėjote, bet turime galvoti apie integraciją. E, E, dėkoju. Ar ponas Augustinas norėtų taip pat atsakyti klausimą? Na, pirmiausia, norėčiau atsakyti į ponios Meisner pastabą. Iš tiesų, remiantis pernykštė direktyva, motinystės atostogos Lenkijoje e, laikomos didžiausių meilės e, ženklų. Taip galvoja Lenkijos e, moteris ir ką rodo diskusijos parlamente. Jei šios teisės ar išmokos skiriamos tik tai moteriams, tai uh, darbdaviai yra neskatinami e, darbinti, jau tai matome ir kitose ES valstybėse narėse. Tad galimybė pasinaudoti motinystės e, atostogomis ir tas paskirstimas e, turėtų būti ir vyrams, ir moteriams. Vis dažniau uh, Lenkai pasinaudoja šio konkrečio įstatymu, pasinaudoja tuo ir vyrai, ir moteris, ir darbda, darbdavys jau nebesirenka iš tų dviejų situacijų, nes gali e, tai būti e, ir moteris, ir vyras, e, ir, ir motina, ir tėvas gali pasinaudoti tokiom nuostatom. Na, o kalbant apie 50 plus projektą, uh, Tai e, jį sudaro e, trys komponentai. E, pirmiausia, darbo kaštų mažinimas, tai turėtų veikti kaip paskait, paskata darbdaviams, socialinis draudimas ir darbo išlaidos kur kas mažesnės yra, jei įdarbinė asmenį, kuriam daugiau negu 50 metų. Antras elementas yra švietimas ir mokymas. E, vyresnio amžiaus piliečiai gali naudotis pačiom įvairiausiom paslaugom skirtom e, skatinti jų dalyvavimą darbo rinkoje. Anksčiau buvo visiškai kitaip, nes anksčiau tik tai e, jaunimas galėjo mokytis ir pasinaudoti tom galimybėm. O dabar Ir vyresni negu 50 metų asmenys gali pasinaudoti stipendijom, jie gali mokytis, persikvalifikuoti, kad gautų e, naują darbą. Trečiasis elementas e, tai yra e, galimybė apjungti vyresnius negu 50 metų žmonės. Tai, tai daro darbo biržos, joms padeda socialinės tarnybos ir jos kartu turi padėti tiems asmenims, kurie ilgą laiką būtų buvę bedarbiai ir jie priklauso vyresnių negu 50 metų žmonėmžiaus grupiai. Rezultatai geri, nes užimtumas e, išaugo 2,5 procento nuo projekto gyvenimo pradžios. Deja, krizės laikotarpiu procentas mažėja, kadangi um, vyresni piliečiai pastaruoju metu praranda uh, darbos. Tačiau manyčiau, kad uh, galima pakeisti būtų šitą tendenciją artimiausioje ateityje. Dar norėčiau grįžti prie vienos jūsų išsakytos minties. Jūs sakėte, kad vyresnio amžiaus žmonės nori dirbti iš tiesų. Taip, Lenkijoje 80 procentų žmonių svajoja išeiti į pensiją, tačiau tai nereiškia, kad jie nenori dirbti. Maničiau, jog strategija turėtų būti grindžiama tuo, kad taip dauguma nori išeiti pensiją, bet vėl po to uh, gauti darbą, kad pasinaudotų tą naudą, jeigu taip galima pasakyti, du kartus norėtų ir gauti pensiją ir kartu po to dar gauti e, atlyginimą ir už darbą kai kurie žmonės sieja savo, darbo, sieja savo darbo veiklą su vaiko priežiūra ar kitų asmenų priežiūra. Panas Pamaska minėjo iniciatyvą Lenkijos parlamente, mes norime legalizuoti tokius darbus tarkim, auklės ar asmenės prižiūrintis suaugusios galėtų būti teisiš, teisiškai įdarbinti, tačiau tai reiškia valstybei finansinį įsipareigojimą, nes e, socialinio draudimo įmokas mokės valstybė. Tad iš tiesų, gerbiam pirmininkė, norėčiau patvirtinti, taip, vyresnio amžiaus žmonės nori dirbti, jiems reikia darbo ne tik tai dėl pinigų, jie, jie nori išlaikyti savo socialinius kontaktus, um, nori jaustis vertingi ir vyresnio amžiaus žmonėms tai yra labai svarbus motivacijos elementas. Kartu Norėčiau prisiminti dar vieną išsakytą mintę. Gal vertėtų pažvelgti į Kiniją, kiek ten gimsta vaikų, kokia vykdoma demografinė politika, kaip ta visuomenė atsinaujina. Na, nenorim pasakyti, kad Rumunijoje ar Bulgarijoje jaunimas uh, pakeičia vyresnio amžiaus žmonės, kad skaičius e, toks pats yra, tačiau demografinių pokyčių yra ir Europoje ir kurį laiką bus taip, kaip yra, po to galbūt keisis. Tai iš tiesų demografinės atsinaujinimas Europoje yra labai svarbus ir jei mes to nesieksime, tai turime pasirenkti e, priimti daugiau imigrantų, kurie atvyks kad nudirbtų darbus, užimtų tos, tas darbo vietas, tai kainuos brangiai, bet e, e, vis dėlto turėtumėm galvoti apie didesnį gimstamumą e, Europoje, nes to galėtumėm išvengti nemažai problemų. Ačiū senatoriui, mačiau mėlyną kortelę. Ponas e, Tomaševskis iš e, Lenkijos Seimo, sako pirmininkas, noriu užduoti, pirmininkė nori užduoti klausimą. Gerbiam pirmininkė, turiu klausimą senatoriui Augustinui kai kalbame apie vyresnio amžiaus žmonių užimtumą, turime galvoti apie realybę. Valstybių biudžetai mažinami, ypač e, skiriant e, lėšas bedarbiams. ES e, yra bedarbių ir tarp jaunimo, ir tarp vyresnių negu 50 metų amžiaus žmonių. Ir iš tiesų čia susidaro tam tikra, kyla tam tikra dilema tarp e, finansinių galimybių ir, ir noro. Ir e, norėčiau kreiptis, galbūt galima būtų pasinaudoti socialiniu fondu, numatyti tam tikras investicijas, kad remtumėm tuos, kurie priklauso rizikos grupiai, kuriems daugiau negu 50 metų ar, e, arba tiems kurie neturi patirties, tai būtų jaunimas, tai aš norėčiau iškelti klausimą dėl valstybės dalyvavimo, dėl ES lėšų panaudojimo, kad padėtumėm vyresniems prisitaikyti geriau prie naujų iššūkių, technologinių iššūkių, um, ypač uh, vyresnio amžiaus žmonėms turėtume padėti, kurie gyvena kaimo uh, vietovėse, kurie yra kurie turi mažiau galimybių, bet vis dėlto tai yra žmonės, kurie norėtų toliau dirbti, bet pasiduoda, nes susiduria su nauja informacinių technologijų realybė. Ta idėja dabar įtraukta į nacionalinės politikas ir e, tam reikėtų ir Europos socialiniam fondė numatyti lėšų. Dėkui. Jarozum. Dėkoju. E, vėl žodis senatoriui Augustin. Dėkoju. Suprantu šio klausimo kontekstą suprantu, apie ką jūs kalbate, ponia Tomaševski. Iš tiesų, ir Lenkijoje jaučiame krizės poveikį, pasiekmes, yra sričių, kur mums e, tenka susiveršti diržus, apkarpyti biudžetą, stengiantis jį subalansuoti. Tad turime telktis ties svarbiausiamis rytimis. Antra vertus, nėra gerai, kai pernelyg daug pinigų yra nukreipiama neturintiems e, darbo padėti susirasti darbo vietas, tuos pinigus atiduodant darbdaviams. Tai gali sukurti padėtį, kai e, darbdaviai manys, kad jie gali tik tada priimti į darbą žmonės, kai gaus valstybės pagalbą. Tai gali vesti prie tam tikrų iškraipimų. Matėme Lenkijoje prieš keletą metų, kad kai e, tokios e, valstybės subsidijos darbdaviams užsibaigė, jie pradėjo nebepriiminėti naujų žmonių. Aš manau, kad visų pirma reikia remti į bėdą patekusius žmonės. Dabar e, daug Europoje kalbama apie biudžeto discipliną, apie išlaidų drausmę, tai madinga ir iš tikrųjų e, tai tiesa, tame tarpe ir socialinėse išlaidose reikia daugiau drausmės, ypač atsižvelgiant į tam tikras demografinės e, problemas, iššūkius. Antra vertus yra ir kažkokios ribos. Ir tie, kurie formuoja biudžetą visą laiką, iš mūsų turi girdėti priminimus, kad e, galvodami apie drausmės elementus neturime užmiršti solidarumo. Solidarumas viena iš svarbiausių idėjų ne tik Lenkijai, bet ir apskritai Europai. Ir e, todėl e, kartų solidarumas jaunųjų, solidarumas vyresniems, vyresniųjų, solidarumas jaunesnių atžvilgių turėtų remtis atitinkamomis Europos lėšomis netgi krizės metu. Jeigu savo išlaidas susisteminsime, tada ir sugebėsime pasiekti savo tikslų. Dėkuoju senatoriui. Matau e, mėlynosios kortelės klausimą iš e, nacionalinių parlamentų atstovų. Pone, prašom, prisistatykite. E, dėkui, esu Jana Tom iš e, Estijos. Manau, kad visi čia susirinkę sutinkame, kad pagyvenę žmonės turėtų susirasti savo vietą darbo rinkoje bet tikrovė tokia, kad tokių vietų mes neturime. Ir tikrovėje, jeigu mes e, suteiksime kažkokias preferencijas vieniems e, darbo rinkoje, tai, dary, tai, tai turėsime daryti kažkieno kito sąskaitą. Atsiprašau, bet tikrovė būtent tokia ir yra. Pavyzdžiui, Estijoje yra galybė jaunų žmonių, ilgalaikių bedarbių. Aš e, asmeniškai galiu pasakyti, kad mano vyresnis sunus 22 e, metų, kuris e, baigė vidurinę mokyklą prieš keturis metus ir tarp jo klasės draugų yra 11, kurie po to nėra dirbę nei dienos. Ir aišku, kad ir toliau taip gana ilgai tęsis. Tokių žmonių yra daugybė. Na dabar grįžtant prie vadinamosios e, pingvino temos. Iš tikrųjų, aš esu moteris, e, aš pasisakau už lygias galimybės įžengiant į darbo rinką, bet e, padėtyje, kai nėra tų laisvų darbo vietų tiek jau daug, Estijoje vis tik tai sektoriuose, kai kuriuose sektoriuose skirtumas, atlyginimas skirtumas tarp vyrų ir moterų yra apie 35 procentai, bet moteris vis tiek priima tokius darbus. Ir e, pokalbiuose dėl darbo jos yra pasirengusios padaryti daug e, didesnių nuolaidų negu kad vyrai. Kita gana liūdna tendencija yra štai kokia. Mm, senesni rusų mažomos žmonės e, labai dažnai neturi darbo ir dažniausiai jų žmonoms tenka lakstyti per 2-3 e, darbus. Tuo pat metu jie dar ir verda namie, e, o vyras tiesiog sėdi ant sofas, žiūrėdamas futbolą ir vis labiau ir labiau depresuodamas. Tad e, aš ir norėčiau paklausti, koks tikrasis prioritetas turėtų būti darbo rinkoje - vyresnieji ar jaunimas? Dėkui. Dabar suteiksiu žodį senatoriui Augustin. Na, nu, nepradėkime kariauti tarp kartų darbo rinkoje. Nematau čia dilemos Europoje atlikti tyrimai rodo, kad e, didžiausias, e, mažiausias nedarbo lygis yra tose valstybėse narėse, kur daugiausia įdarbinama vyresnio amžiaus žmonių. Tai labai aiškiai atsispindi studijuose, kurias jūs rasite tarp savo uh, dokumentų vyresnieji neatima darbų iš jaunesniųjų. Dar daugiau e, e, didesnis vyresniųjų užimtumas sudaro labai gerą kontekstą, kuriant darbo vietas jaunimui, nes e, darbo kaštai įdarbinant vyresniuosius yra daug mažesni kai į, bandote įdarbinti žmogų, kuris gyvena skurde, tai gana daug kainuoja. Tuo tarpu vyresnieji įsidarbindami sutaupo tuos pinigus, kuriuos kitu atveju reikėtų išmokėti kaip pensijas. Lenkijoje, pavyzdžiui, turime tokią pensijų sistemą ir kadangi čia ministras dalyvauja, galės mane pataisyti, tad e, pagal tą sistemą tenka mums išleisti papildomai 95 milijardus zlotų. Jeigu mes tuos pinigus galėtume nukreipti vystimuisi, tai galėtume Lenkijoje sukurti, padėti sukurti daugybę, daugybę darbo vietų. Kol kas Lenkijoje nedarbo lygis dėja yra aukštas ir tarp jaunimo, ir tarp vyresnio amžiaus žmonių. Todėl e, biudžeto subalansavimas, e, kurio galima siekti subalansuojant pensijinės sistemas, e, yra svarbus visoms kartoms. Taigi netiesa būtų sakyti, kad vyresnėje atiminėja darbo vietas iš jaunų žmonių to neturime baimintis. Tai, kad vyresnieji dirba ilgiau, iš esmės ir aiškia solidarumą su jaunaisiais ir e, jaunimą remia. Ta norėčiau ypatingai akcentuoti. Taip iš tiesų, e, atlyginimo skirtumas tarp vyrų ir moterų kartais yra pernelyg didelis, to iš tikrųjų neturėtų visiškai būti, bet tam yra nemažai priežasčių. Ne vien tik tai diskriminacija, bet taip pat ir e, dėl skirtingų vaidmenų atitenkančių moterims. Jos kai kurios vaidmenys dažniau vaidina negu kad vyrai, todėl ir jų e, judumas yra mažesnis, tam tikros išmokos yra mažesnės ir tai aišku atsispindi ir darbo atlygyje. E, Aš žinoma nesakau, kad nėra diskriminacijos. Tokia diskriminacija atlyginimuose egzistuoja ir turime mm, kovoti su tuo. E, Lenkijos parlamente turime labai stiprią moterų e, grupę. Neseniai dėl e, kvotų sistemos matome, kad Lenkijos parlamente atsiranda vis daugiau ir daugiau moterų ir, kiek suprantu, dabar rengiamas visas paketas e, teisės aktų ir e, įstatymų projektų, kurių tikslas yra e, sukurti lygias galimybės ir užtikrinti e, vienodą atlygį už tą patį darbą. Taigi turime dirbti taip, kaip elgesi karališkieji arktiniai pingvinai. Parlament. Labai ačiū senatoriui. Vėl matau e, mėlyną kortelę. Panas Lėk iš Maltos norėtų pateikti klausimą. Ačiū pirmininkė. Daug kalbame apie vyresnių žmonių įdarbinimą ir, kaip buvo pasakyta, nereikia galvoti apie dilemą tarp kartų. Aš sutinku su tuo, kas sakė vis tik tai Estijos atstovė. E, jaunų žmonių įdarbinimas vis tik tai yra svarbesnis. Jauni žmonės nesieks e, kurti šeimų, e, turėti vaikų, jeigu neturės darbo. Kažkas pasakė, kad globalizacija susijusi su nedarbu. Jeigu išlaikytume gamybos pramonę, tai ji siektų dirbti veiksmingiau, dėktų daugiau mašinų ir sumažėtų e, darbo rankų poreikis. E, kalbama buvo apie tuos dalykus jau ir kai kas yra pasiūlęs, kaip kurti naujas darbo vietas, kaip pereiti e, nuo priklausimo nuo bedarbio pašalpų ir mm, pereiti prie darbo vietų aplinkosaugos socialinėme sektoriuose. Uh, Ir aš norėčiau pateikti klausimą senatoriui Augustinui, ką apie tai galvojame, kaip bandome perkelti, e, pakeisti e, mąstymą žmonių, kaip pereiti nuo bedarbių pašalpų prie e, darbo vietų, gal kai kurios nebūtų labai produktyvios, bet bent jau suteiktų jaunimui patirties, išmokytų etikos, darbo etikos dalykų ir sustiprintų rinką galbūt. Uh, atsirastų ir daugiau galimybių kurti darbo vietų pritaikius tokį požiūrį. Labai ačiū už klausimą. Dar vienas klausimas, kurį nori pateikti ponė Mazurek iš Lenkijos parlamento. Dėkuoju. Pone pirmininkė, norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė kolega senatorius Augustinas. Aš nesutinku su tuo, kad mes, moterys, esame mažiau mobilios. Jeigu mes dirbame, mes taip tokios pat mobilios kaip ir vyrai, o dėl atlyginimo mes norėtume, kad mums būtų mokamas toks pat atlygis kaip vyrams nes e, darbo vieto iš mūsų tiek pat reikalaujama, kiek ir iš vyrų. Mes neturėtume daryti skirtumo tarp jaunų ir vyresnių žmonių dėl priegos prie darbo rinkos. Reikia sukurti priemonės, kurios skatintų darbdavius kurti darbo vietas tiek jaunimui, tiek vyresniems darbuotojams. Manau, kad mūsų svarbiausias uždavinys tiek nacionaliniams parlamentams, tiek Europos parlamentui pasižiūrėti, kokie egzistuoja teisės aktai, taisyklės, išsiaiškinti, ar jie pakankamai veiksmingi, e, remiant užimtumą atitinkamuose darbo vietose, o gal jau jie yra suakmenėje ir reikia juos pakeisti. Tai susiję ne tik su teisės aktais, bet ir su finansavimu iš ES fondų, nacionalinių biudžetų. Manau, kad e, daug pinigų, kurie skir, skiriami bedarbių mokymui, panašiems dalykams yra naudojami neveiksmingai. Jie e, pirmiausiai e, naudingi mokymai įvairioms bendruoms, bet ne bedarbiams. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad strategija Europa 2020 kalba apie senėjant, gyventojų senėjimą kaip į vieną iš struktūrinių e, silpnųjų pusių, bet e, mes turėtume e, galvoti, kaip pakeisti kryptį, kad pakeistume tendencijas. Turime taip pat ir stebėti dabartinę situaciją. Prisimenu, kad 2007 metais kartu su ponia Kovač E, siūlėme naują reglamentą dėl nuotolinio darbo. Tai e, leidžia geriau derinti profesinį šeimos gyvenimą, bet kol kas nežinome, kokį poveikį turi šis e, reglamentas ir ar jis iš tikrųjų pasteisino ar ne. Dėl šeimos profesinio darbo derinimo taisyklės yra geros, bet mums reikia žiūrėti, kaip jos įgyvendinamos kad iš tikrųjų galėtume užtikrinti tokį profesinio ir šeimos gyvenimo suderinimą. Labai ačiū. Dabar vėl suteiksiu žodį senatoriui Augustinui, kuris atsakys į šiuos du klausimus. Vieną pateiktą Maltos atstovo, kitą Lenkijos atstovės. Prašom. Dėkuoju. Jūs atkreipėte mano dėmesį į labai svarbę problemą – Kalbėdami apie demografijos dalykus, kalbame ne atskirti tik apie tą temą, turime galvoti apie ir globalizavimą, kuris gali turėti teigiamų ir neigiamų pasiekmių. Viena iš neigiamų pasiekmių e, - darbo perkelimas į tas e, teritorijas, e, kur darbo kaštai yra žemesni. E, jeigu Europoje vyksta perkelimas, tai yra gerai Europai, bet tai šiaip yra rimta problema, ypač tuose regionuose, kur e, didelis nedarbas ir tai susiję ir su jaunų ir vėsnių žmonių likimais. Kyla klausimas, kaip išspręsti šią problemą, ką daryti. neturime kokio nors vieno veiksmų modelio. Aš pradžioje pasisakydamas sakiau, ką mes ketiname padaryti. E, spręsdami socialinės problemas mes galėtume pagerinti padėtį, neturėtume e, ir pamiršti rinkos aspekto, nes tai labai svarbu, jeigu e, ta situacija vertinsime iš ekonominio požiūrio taško, galėtume sukurti naujų darbo vietų, bet reikia paramos tokiems veiksmams. Ir tai būtų pigiau negu kad, pavyzdžiui, e, mokėti bedarbių pašalpas. E, paminėsiu tam tikrus ilgalaikius e, projektus. Jeigu mes privačius fondus papildysime e, valstybės pinigais kaip Vokietijoje ar Lenkijoje, mes atversime naują rinką su naujomis darbo vietomis. Kooperatyva yra vienas iš naujų sprendimų. Mes paprasčiausiai pamiršome, kaip uh, e, organizuoti kryptis, kad galėtume sukurti naujas darbo vietas. Kooperatyva yra vienas iš būdų. Mes e, kartais galvojame, kad darbdaviai ar valstybė turėtų mums duoti darbo. Ir matome, kad toks kelias, kurį renkasi Italija, yra neblogas, nes kooperatyvai gali e, suteikti tam tikrų paslaugų, net jeigu pradžioje ir rems valstybė tokius e, kooperatyvus. Tai yra geriau negu mokėti bedarbio pašalpas bedarbiams. Bet e, globalios reakcijos į globalizacijos problemas nėra. Reikia iš vietos, vietoje galvoti, kaip tas problemas spręsti. Dažnai vyresniųjų piliečių potencialas yra išvaistomas, nepanaudojamas. Reikia kelti klausimą, kaip vyresnių žmonių darbo patirtį, kaip galima geriau panaudoti, kaip jie, pavyzdžiui, galėtų e, būti panaudoti kaip patyrę vadovai, kaip jie galėtų mokyti jaunesnius darbuotojus. Reikėtų e, Europos masto problemų, e, programų, atsiprašau, kurios E, leistų žmonės renkti, mokyti pagal e, pažangiausios gerosios praktikos principus. Reikėtų populiarinti visoje Europoje tokius veiksmus. Aktyv Prancūzijos organizacija e, telkia išeisius į pensiją profesionalus, kurie teikia nemokamai paslaugas žmonėms norintiems pradėti verslą, kuriantiems naujas bendrovės, jauniems žmonėms. E, tokiu būdu atsiranda daugiau galimybių ir manau, kad ši mintis yra labai graži, ją reikėtų populiarinti. Būtų puiku, jeigu tokias asociacijas e, kuriuose dirbtų patyrę vyresni žmonės e, visoje Europoje turėtume. Lenkijos parlamento atstovė pateikė įdomių minčių. Aš sutinku su tuo, kad moteris yra puikios darbuotojas. Ir e, dažnai sakoma, kad jos e, yra labiau atsidavusios darbuotojas negu vyrai. Deja, jos dažniau kenčia nuo diskriminacijos ir dėl tos priežasties dar siekia geriau dirbti negu e, vyrai, kad pasiektų tokių pat rezultatų. Taigi nebejotinai galime pasakyti, kad e, turime kovoti su diskriminacija e, moterų atžvilgių, kurią matome dažnai. Ir dar vienas pastebėjimas – Buvo kalbama apie išlaidas. pinigus, kurie atkeliautų iš Europos socialinio fondo. Bet klausimas yra, e, problema yra ne ta, kad pinigai buvo išvaistyti. Bet reikia pasakyti, kad ne visur vienodai veiksmingai panaudojamos lėšas. Sutinku su jumis. tiek nacionaliniu mastu, tiek bendrijos lygmeniu mes turėtume atrinkti veiksmingiausias programas ir siekti kaip galima geresnių ir daugiau rezultatų. Nes pinigai e, skiriami skirtingiems tikslams dažnai naudojami neveiksmingai ir neleidžia mums pasiekti e, tikslų. Todėl turime e, pabrėžti, kokie kokia svarbi yra finansų drausmė. ES turėtų uh, užtikrinti tai, kad lėšos būtų naudojamos labai tvarkingai, drausmingai. Net jeigu taip nėra, galbūt reikia atsisakyti tam tikros veiklos, kai kurios projektus, kurie nėra veiksmingai gyvendinami, galbūt taip reikėtų padaryti, kad e, galėtume pasiekti svaresnių rezultatų. Uh, Taip pat nepamirškime stebėsenos. Jeigu e, seksime, kaip naudojam pinigai iš socialinio fondo, e, tai suvoksime, kad ateina momentas, kai reikia įvertinti galutinį rezultatą. Bet kas tada vyksta? Netiek jau daug. E, e, vertinimo išvados e, ne. Le, neina taip toli, kad būtų įgyvendinami e, būtini pokyčiai. Neužtikrinama, kad vertinimo išvados būtų deramai įgyvendintos. Mano nuomonė, nauji teisė, kurios pasiūlymai užtikrins veiksmingą lėšų panaudojimą. Labai gerai, kad nacionalinių parlamentų e, atstovai, ne tik Europos parlamento atstovai kalba apie tos dalykus. Na, dėkuoju pristatyčiam par. Ačiū. Tuo baigiame diskusiją. Norėčiau patikoti nacionalinių parlamentų atstovams. Ačiū Europos parlamentarams už diskusijas. Ir norėčiau paklausti senatoriaus Augustino ar jis kaip pranešėjas norėtų apibendrinti diskusijas o galbūt e, jis galvoja, kad e, pakankamai išsamei buvo viskas aptarta pateikiant atsakymus. Pamiršau paminėti vieną dalyką, jeigu leisite man tai padaryti iš ten, kur sėdžiu. Stefanas Kišelevskis, e, gerai žinomas solidarimo laikų žurnalistas, kalbėdamas apie socialistinio režimo žlugimą Lenkijoje, pasakė, tai ne krize, tai rezultatas ir turime to nepamiršti. Europoje krize, tačiau tai ne krize iš tikrųjų, tai rezultatas, tai yra pasiekmė. Neveiksnumo ir nemažinkime išlaidų sporadiškai, būkime e, drausmingi, būkime protingi, nepamirškime solidarumo ir stenkime užbėgti kai kuriems įvykiams už akių, bandykime nuspėti iššūkius, nes Europa vėlavo reaguoti į tam tikras problemas, e, kurios egzistavo daugelį metų. Tad tikiuosi, kad naujas paketas atneš naują požiūrį į demografinės problemas ir kad bus galima užbėgti tam tikriam įvykiam už akių, užuot e, gesinant e, gaisrus, kai jau viskas e, dega. Dėkui. Ačiū senatoriui, tuo baigiame diskusijas trečioje darbo grupėje. Toliau e, po poros minučių darbą tęsime plenarinę sudėtim. Pirmininkaus Europos parlamento pirmininkas ponas Buzekas, o dabar darome penkių minučių pertrauką. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, if I could ask you uh, to come back to your... Uh, gerbiami bičiuliai, ponios ir ponai, uh, grįžkite į savo vietas, tęsime darbą. Ši sesija, plenarinė sesija yra paskutinė sesija mūsų bendro parlamentarų sutikimo. Uh, aš pradėsiu plenarinį posėdį ir pasakysiu, kad jo metu išklausysime Kamiš, kuris yra darbo socialinės politikos ministras Lenkijos. Tai yra šalis, kuri pirmininkauja taryboje. Ir taip pat išklausysime poną Lašlo Antor, e, užimtumo socialinių reikalų ir įtraukties komisarą. Paskui surenksime diskusiją Jeigu norėtumėte dalyvauti diskusijoje, tai prašau jūsų užpildyti formas, kuriuose paprašysite laiko pasakyti per plenariją sesiją. Matome, yra salės prižiūrėtojai e, salėje. Juos paduokite tuos lapus prižiūrėtojams. Jie toj pasirodys ir jeigu Būtent e, jie, jie jums e, paduos tas formas ir jas gražinkite užpildę jiems. Tuomet mes pakviesime jūs dalyvauti diskusijoje. Pirmiausiai išklausysime dviejų įžankinių kalbų - pona Košinė Kamiš ir komisarą Andorą. Jūs taip pat galėsite kalbėti E, po tris minutės mes parengsime sąrašą, gavę jūsų e, lapelius užpildytus. E, ir dirbsime pagal tokią tvarką. Du nacionalinių parlamentų atstovai, vienas Europos parlamento atstovas, paskui vėl du iš nacionalinių parlamentų, vienas iš Europos parlamento. Trys minutės pasisakymui. Dar vienas svarbus dalykas. Jeigu norite ko nors paklausti, ar norite ką nors trumpai pakomentuoti, tai, kas sako kalbėtojas, galite pakelti mėlyną kortelę. Tikiuosi, kad turite tas korteles, aš tai neturiu, tai negaliu jums parodyti. Bet e, jas naudokite tik tada, kai norėsite paklausti kalbėtojo ko nors ar trumpai pakomentuoti. Tada kalbėtojas jums labai trumpai atsakys per 20 sekundžių. Tokia diskusija labai trumpa turėtų būti, kaip suprantate. Tai yra papildomas laikas prie jūsų kalbėjimo laiko, jeigu jūs jo paprašėte. Tokia neįlinė galimybė. Tikiuosi, kad viskas yra labai aišku. Ir dabar norėčiau pakviesti e, ministrą Vladislavą e, Kosinėk Kamaš, Lenkijos vyriausybės atstovą, pasisakyti pirmininkaujančios šalies vardu apie mūsų diskusijų klausimus. Pirmininkė, parlamento vadovė komisarė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko vardu, Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies vardu dėkuoju Jums už kvietimą apsilankyti šiandieninėse diskusijose ir pristatyti mūsų poziciją šiuo labai svarbiu klausimu socialinės sanglaudos ir demografinių pokyčių tvarioje Europoje. Man tenka didžiulė garbė, e, puikia proga išklausyti jūsų nuomonių, e, pasiūlymų, apibendrinimų. 20 amžius E, yra tam tikros sveikatos sprogimo amžius. E, keturis, kart, keturis kartais padidėjo gyventojų skaičius planetoje iki 6 milijardų gyventojų, o prieš mėnesį jau e, mūsų yra tapo 7 milijardai. 21 šimtmetis pagal prognozes bus demografinio nikimo amžius. Mažėja gimstamumas ne tik išsivyščiusiame pasaulyje, bet ir besivystančiose šalyse. Europa ypatinga tuo, kad tai yra pirmasis kontinentas, kuris kenčia nuo šio reiškinio neigiamų pasiekmių bet taip pat atsiranda galimybės mums ieškoti novatoriškų sprendimų. Dauguma ekspertų sutinka su tuo, kad gyventojų senėjimas, taip pat e, didesnis imigrantų skaičius pakeis Europą per ateinančius keletą dešimtmečių. Europos visuomenė taps žilaplaukė. Ir jeigu prognozijas išsipildys, tai europiečių dalis sumažės e, pasaulio gyventojų, m, mm, žiūrint į bendrą pasaulio gyventojų skaičių. E, yra atlikta daug tyrimų dėl gimstamumo mažėjimo E, bet tai nėra visiškai natūralu, kas vyksta. Taip pat tai, kad žmonės išeina į pensiją, e, vos sulaukia 50, nėra natūralu. Mes turime įgyvendinti tam tikras priemonės, kartais jos gali brangiai kainuoti, kartais gali neužtekti vienos vyriausybės kadencijos, kad viskas būtų įgyvendinta. Kita problema yra krizė reikia mažinti biudžeto signavimus. Lengva kalbėti apie socialinę sanglaudą tada, kai ūkis auga, bet kur kas sunkiau tuo metu, kai išgyvename krizę. Lenkijoje mes sakome, kad kai esi bėdoje, tada susirandi draugų. Ir dabar atėjo laikas išbandyti Europos socialinį modelį. Mūsų dabar priimami sprendimai gali leisti mums padidinti, sustiprinti mūsų konkurencingumą ir sanglaudą Europos viduje. Todėl labai gerai, kad demografijos klausimai, socialinės sanglaudos klausimai aptariami mūsų bendrame parlamentarų susitikime. Būtent jūs e, primstė sprendimus dėl visų pokyčių, ponios ir ponai. Jeigu pasižiūrėsime į dabartinės demografijos tendencijas, pamatysime, kad mūsų piliečiai gyvena palyginti neblogai, e, užtikrintas e, aukštas socialinės apsaugos lygmo, bet tai dažnai e, neskatina e, gimdyti vaikų Mes turime e, turėti tokią politiką, kuri leistų derinti šeimos profesinį gyvenimą, e, užtikrinti desnę lyčių e, lygybę profesinėje veikloje ir šeimoje. Mes turime taip pat investuoti ir į švietimo sistemas. Turime siekti, kad vyresni žmonės būtų aktyvesni. Turime siekti novatoriškų sprendimų Europoje atsiranda vis daugiau politinių galimybių tokiems pokyčiams įgyvendinti. Darbo rinkai reikia aktyvių moterų, mums reikia jaunimo, kuris įsilietų į darbo rinką. Reikia skatinti e, profesinio šeimos gyvenimo derinimą Reikia skatinti e, tai, kad vyrai ir moterys vienodai dalytųsi e, šeimos pareigomis. E, vieni iš Vienas iš išteklių, kuris nepanaudotas iki galo Europoje, yra vyresni nei 50 metų žmonės. Jie yra fiziškai stipresni, turi sukaupę daug intelektinės patirties, kur kas labiau negu anksčiau, daugiau negu anksčiau. Jie yra gavę puikų išsilavinimą. Tie žmonės gali mūsų ekonominiai plėtoti suteikti naujų galimybių prateinančius dešimtmečius. Lenkija kaip pirmininkaujanti šalis yra užsibrėžusi tam tikrų socialinių tikslų, prioritetų demografijos srityje Ateityje Europoje siekėme užtikrinti didesnio žmonių aktyvumo darbo rinkose. Taip pat vienas iš elementų yra savanoriška veikla vyresniųjų. Tai susijęs su ankstesnėmis pirmininkavusiomis valstybėmis jų veikla, paminėsiu Vokietiją, kuri pasiūlė sukurti Europos alijansą šeimoms. Taip pat dirbame e, pasiremdami Čekijos, Vengrijos e, ir e, šved... E, Švedijos, Ispanijos e, pradėtais darbais. Mes turime imtis priemonių socialinės, užimtumo politikos sritise. Tikimės, kad institucijos kur kas e, sistemiškiau keisis informaciją ir kad e, galėsime parengti strateginius dokumentus socialinės politikos srityje, atsižvelgdami kur kas geriau į valstybių narių sukauptą patirtį. Pirminkančios valstybės iniciatyva taryba patvirtino e, išvadas dėl senėjimo kaip galimybės darbo rinkoje. Mes e, kalbame apie atitinkamas galimybės, teigiamus šio reiškinio aspektus. Būtent e, kalbame apie taip vadinamą žyląją ekonomiką. Tai turėtų atverti naujų galimybių ir jaunimui. Ponės ir ponai, strategija Europa 2020 siekia užtikrinti augimą Europai. Ten sakoma, kad gyventojų senėjimas Europoje yra vienas iš struktūrinių e, silpnų aspektų Europoje. Daug dėmesio e, skiriama tam, kad būtų galima pasitelkti egzistuojančiais ištekliais darbo rinkoje. Demografiniai pokyčiai vyksta labai lėtai, tačiau bendras poveikis gali būti labai rimtas, labai neigiamas. Nebeturime e, daug laiko, reikia galvoti, kaip derinti šeimos profesinį gyvenimą, kaip e, pakoreguoti profesinę veiklą, e, derinti ją prie ilgesnės gyvenimo trukmės. Turime taip pat nepamiršti Europos bendrijos pamatinių vertybių. E, ponios ir ponai, mes norime e, apsaugoti Europą nuo e, krizės, bet ne atsisakykime Europos idėjos. Dėkoju. Dziękuję panie ministrze za pańskie uwagi. Dėkoju ministrui už malonės pastabas ir įžangą į mūsų diskusiją. E, joje atspindėta e, tai, kas buvo kalbėta darbo grupėse. Mm, dabar steiksiu žodį komisarui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, nacionalinių Europos parlamentų nariai. Džiaugiuosi galėdamas pakalbėti apie dvi temas, kurios yra labai svarbios mūsų visuomenių ateičiai, socialiniai sanglaudai ir demografiniams pokyčiams. Uh, šios problemos aktualesnės e, ekonominėje, e, monetarinėje ir socialinėje krizėje. Europos demografija keičiasi, mūsų gyventojai visur senėja, gimstamumas e, mažėja daugelį valstybių narių ir darbingo amžiaus europiečių nuo kitų metų pradės mažėti. Aiškiai, tai yra rimtas iššūkis, tačiau iššūkis, e, su kurio galime ir turime susidoroti. 2006-aisiais Europos komisija parengė komunikatą, kuriame numatė, kaip politiškai galima reaguoti į demografinius pokyčius. Tačiau e, užtrukusi ekonominė krizė ir jos padaryta žala e, viešiesiems finansams sumažino manevro laisvę šitoje srite kad Europa sugrįžtų prie atsigavimo, mums reikia įgyvendinti savo įsipareigojimus priimtus strategijoje Europa 2020. Toje strategijoje pripažįstama, kad Europos sėkmė priklausys ne vien nuo trumpalaikių veiksnių e, konkurencingumo, bet ir nuo e, žmogiškojo kapitalo kokybės e, aplinkos ir socialinės sanglaudos. Nuo to priklausys, visa tai priklausys nuo to, kaip spręsime demografinius iššūkius ir senėjimo problemą. E, mūsų strategija numato, kad e, e, pasiektume užimtumo lygį, 75 procentų lygį amžiaus grupėje nuo 20 iki 64 metų iki 2020 metų. Tačiau to nepasieksime, jeigu mūsų visuomenės čia nesuvaidins svarbesnė vaidmens. 2010 metais tik tai 66,4 e, procentų e, nuo 55 iki 64 metų amžiaus žmonių e, buvo E, aktyvus darbo rinkoje. E, šitie e, skaičiai pagerėjo 8 procentais, taigi esame padarę nemažos pažangos. 2009-aisiais iš darbo rinkos išeinančių žmonių vidutinis amžius buvo 61,4 metai. Todėl ypatingą dėmesį reikia kreipti pensijų reformoms. Pereitą mėnesį mes parengėme atitinkamus pasiūlymus. Tarp jų mes raginame valstybės narės apriboti mechanizmus, kurie leidžia išeiti į pensiją anksčiau pensinio amžiaus ir prailginti pensinį amžių. Siekdami sumažinti skurdą tarp gyvenusių žmonių, mes turime pasinaudoti taip pat ir ilgesnė gyvenimo trukme ir tai perkelti praktikoje į uh, ilgesnį, uh, ilgesnį padorų gyvenimą. Kai žmonės uh, vėliau išeina į pensiją, iškyla problema, ar turėtume jiems padėti ilgiau pasilikti darbo rinkoje. E, Busimojoje Baltoje knyga pensijų klausimų visas tas problemas mes bandysime spręsti. Mes taip pat kalbėsime apie vadinamoje aktyvaus senėjimo privalumus. E, tai leistų žmonėms, kurie ilgiau pasilieka darbo rinkoje, išlikti aktyviems ir visuomenėje aktyvus senėjimas nėra e, eufemizmas, kuris reikštų uh, e, užkirtimą kelių žmonėms išeiti į pensiją. Ponės ir ponai, kitais metais mes imsimės svarbių žingsnių uh, paskelbdami tuos metus aktyvaus senėjimo ir solidarumo tarp kartų metais. Mes e, norime akcentuoti e, senėjimo privalumus e, ir mes norime mūsų seniai, sensančiose visuomenėse propaguoti solidarumo idėjas. Kitas dalykas, kurį norėtume spręsti, yra kylant išlikti neligybė Europoje. Ji pasireiškia įvairiais būdais. Daug žmonių yra nusivylę, atskirti nuo ekonomikos, politikos ir netgi nuo pačios visuomenės. Neligybė, susvetimėjimas pakerta Europos e, socialinę sanglaudą ir socialinį modelį. Ekonomiškai žiūrint, neligybė taip pat pakerta ir tvarų augimą. E, O savo tikslų nepasieksime be e, augimo, kuris įtrauktų visus. Yra keletas ryčių, kurias e, dabartinėme laikotarpėje turime atidžiai išanalizuoti. Visų pirma, egzistuoja ilgalaikė geografinė neligybė ir ji e, trukdo vieningai rinkai vystytis. E, periferinių rajonų ekonominio potencialo neišnaudojimas kelia e, ekonominės ir socialinės įtampas. E, tas skirtumas ES mažėja ir tai gerai, bet tie skirtumai vis dar dideli. Demografija yra matoma regioninėme kontekste, bet kol kas žaimamasi veiksmų šiai problemai išspręsti. E, e, sanglaudos politikos įtaka sprendžiant e, demografinės problemas nėra labai didelė. Dažnai demografiniai pokyčiai matomi kaip problema, o ne kaip galimybė. Tokį požiūrį reikia pakeisti. Antra, mes turime išspręsti didžiulę jaunimo nedarbo problemą. Turime užtikrinti, kad jaunimas turės e, tinkamus gebėjimus prieš patekdamas į darbo rinką. Tai didelė problema. Dabar didelės kompanijos dažnai negali užpildyti esamų darbo vietų, nes neranda jaunimo sutinkamą kvalifikaciją. Tiesą sakant, kvalifikuotas darbo jėgos trūkumas gali privesti prie ekonomikos smukimo ir tai e, dar labiau padidins nedarbą. Na ir trečioji mintis, kurią norėčiau akcentuoti, yra susijusi su migracija. Europai reikia suformuoti tikslingesnę politiką migracijos rytyje, kur būtų susitelkta ties e, kvalifikacijos poreikiais. Mūsų socialinės saugumų sistemų harmonizavimas, suderinimas ir e, bendras kvalifikacijų pripažinimas padarytų taip pat Europą labiau patrauklesnę ne aukštos kvalifikacijos migrantams. Na ir pagaliau mums reikia e, sustiprinti darbo rinkos ir švietimo politikas, kad e, migrantai ir jų palikonys galėtų lengviau patekti į darbo rinką. Strategijoje Europa 2020 pabrėžiama socialinės ir teritorinės sanglaudos svarba, kad augimas ir darbo vietos būtų prieinamos visiems lygiai. E, švietimas, užimtumas ir skurdo mažinimas. E, šie tikslai susiję labai tiesiogiai su neligybė. E, nesena apžiūra, peržiūra labai aiškiai parodė, kad reikia gerinti socialinės apsaugos sistemas, kad galima būtų uh, apginti e, pačius skurdžiausias visuomenės sluoksnius nuo fiskalinės konsolidacijos. Todėl reikia pažiūrėti, ar tos biudžeto konsolidacijos priemonės yra teisingos ir sąžiningos, ar vienodai pasiskirstama našta. Komisija pasiryžusi ir toliau e, išlaikyti socialinės apsaugos stabilizuojantį vaidmenį e, Neligybė ir jos priežastis aiškiai rodo, kad e, vieninteliai būdai tai išspręsti yra koordinuojant e, veiksmus visų ES institucijų ir visų suinteresuotųjų šalių. Dėkoju. Uh, thank you, Mr. Commissioner. Ačiū gerbiamam komisijos nariui. Labai dėkoju. Pradėkime diskusijas. Pirmasis mano paprašiusių žodžio sąraše yra Portugalijos parlamento atstovas Nunijo Filipam Matijas. Ačiū. Pirminkė, gerbiamas ministrė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos, visų pirma norėčiau pasveikinti šią iniciatyvą. Jos imtasi labai tinkamu laiku, tačiau turime būti pakankamai drąsus, e, turime įtraukti tai į bendrijos darbo atvarkę. Šie susitikimai atspindi solidarumo dvasę, bendrijos dvasę, tai padeda kurti bendrijos, Europos bendrijos projektą. Tai yra apmąstymų laikas, kuris vis dėlto reikalauja imtis veiksmų. remintis europinėmis vertybėmis. Tai turės lemiamos svarbos, jei norime ir toliau gebėti kurti, dėkti inovacijas, duoti pridinės vertės. Ir aišku, ES buvo šaturys pasauliui, turiu galvoje mūsų vertybės kaip mes kūrėme civilizaciją, tačiau kalbant ir apie tvarumą. Naudojomės turimais e, ištekliais, kurdami savo konkurencinę gebą, tačiau krizės laikotarpio globalizuotoje ekonomikoje pasaulyje pasidalin, pasidalinusiam į prekybinius blokus turime užtikrinti ekonomikos augimą išlaikydami savo civilizacijos vertybės, turime rimtis savo stipriosiom pusėm, e, turime skirti reikiamą dėmesį geroviai, kurią turime gebėti su, sukurti, turime stengtis kiek galime, Europos e, socialinė ekonomikai to reikia ir nuo šiol suprantame, kad ekonominio augimo trūkumai turėjo įtakos socialiniam dekon demografiniam tendencijom ir tai gali pakirsti mūsų vertybės, o jomis turi būti grindžiamas mūsų socialinis modelis ateityje. Nenoriu kalbėti per nelyg ilgai, bet norėčiau akcentuoti porą dalykų. Mūsų politiniai lyderiai turėtų daugiausia dėmesio skirti į būsimų kartų poreikius, o ne į artime, ne artimiausiams politiniam rinkimam. Reikia lankstumo finansiniuose instrumentuose, nes reikia veiksmų programų, kurios būtų orientuotos į augimą. Kitas svarbus elementas, tai tikras europinis socialinis modelis. Čia reikia atsižvelgti į kartų poreikius. Europoje reikia siekti, kad europinės vertybės būtų skleidžiamas visame pasaulyje. Uh, Tik e, tai e, padės e, pakeisti dabartinę netvarę sistemą, nes aišku, yra fundamentalių dalykų, kuriuos reikėtų išspręsti, jeigu norime socialinės sanglaudos, jeigu norime sanglaudą grindžiamos civilizacijos. Dėkui. Labai ačiū. Toliau žodis Prancūzijos senato atstovui Jean-Louis Laurent. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai, kalbame apie ekonominės ir socialinės pasiekmes, kurias turės e, demografiniai pokyčiai Europoje. Daug kalbama apie neigiamus aspektus. Bet turime galvoti apie tai, kad tai nėra vienintelė problema mūsų šalis kenčia nuo globalizacijos, nuo finansinių suvaržymų, nuo finansų krizės ir e, galvojame, kad po 45 metų vis mažėjo skurdo, bet dabar matome, kad atsirado, sudarė nauja situacija, kurioje daug gyventojų gyvena skurde. Mes galvojame apie tai, kaip užtikrinti siekti daugiau klėstėjimo, tai buvo idealas siekiamybė. tačiau turime atsižvelgti ir į kai kurių gyventojų labai e, prastą padėtį. Gyventojai senėja ir sakoma, kad kai kurie žmonės turėtų grįžti į savo šalį, iš kurios yra atvažiavę. E, mums e, mato, matome, kad vis dažniau e, vyresniems žmonėms sunku gauti atitinkamas paslaugas, bet ES neturėtų e, nuleisti rankų, reikia pasinaudoti socialinę sanglaudą, mes turime siekti jos visai Europai. Socialinės rūpybos užtikrinti teikimą ir reikia, kad ES pradėtų nuo e, kvalifikacijų pripažinimo sveikatos apsaugos e, srityje, kad būtų galima, e, taip pat reikia skatinti e, bendradarbiavimą tarp įvairių valstybių, skirtingų valstybių, kad galėtume išspręsti stokos stygiaus problemą. Reikia taip pat pasižiūrėti į visuotinės svarbos ekonominės paslaugas, galbūt reikėtų peržiūrėti taisyklės ir mes E, taip pat turime galvoti, e, ką reiškia gerovės valstybė. Europa nėra tik rinka. Krizė dabar verčia iš naujo pasižiūrėti į daug dalykų. Atsiranda e, daugiau socialinių problemų, bet turime galvoti apie mūsų piliečius. Aš žinau, kad e, sprendžiamos problemos, bet mes turime galvoti, kalbėti apie mūsų veiksmų vertę. Turime dirbti kartu, kad plėtotume Europą, daugiau skirtume dėmesio švietimui, moksliniams tyrimams, kurie taip pat mums turėtų labai padėti. Ačiū. Dziękuję e, panu za wypowiedź. E, zgodnie Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį e, ponui Borusevičiui, e, Lenkijos senato maršalkai. Dėkui, pirmininkė. Aš suteiksiu žodį Lenkijos parlamento nariai poniai Jezlovieckai. Dėkui, pirmininkė. E, komisaras pabrėžė savo kalboje, kad viena iš e, didžiausių vertybių išiškėjusių krizėje, e, krizės metu yra žmogaus kapitalas. Ir tai vertingiausias kapitalas egzistuojantis Europoje. Pažiūrėkime į pasaulį. Europiečiai jį keičia. Uh, Taip pat matome, kad žmonės uh, iš Kinijos ir JAV uh, veikia labai aktyviai, tačiau novatoriškas mąstymas atkeliauja iš Europos. Ir tai yra labai svarbus signalas. E, Europa, panaudodama šį žmogiškojų išteklių potencialą, gali geriau konkuruoti Dabar dėl Europos socialinio fondo. E, girdėjau, kad jis bus naudojamas e, kovai su skurdu ir man kelia susirūpinę tai, kad tik tai tam jis bus skiriamas, o ne siekiant e, sukurti darbo vietas žmonėms, juos lavinti, šviesti, užtikrinti išsilavinimą. Vakar buvo kalbama taip pat daug apie judumą Mes turime siekti panaikinti kliūtis judumui, bet kol kas tą darome labai lietai. Tik tai 2 procentai europiečių naudojasi judumu. Europiečiai kol kas dar laukia geresnių sąlygų ir dėlse keltis kitur. Dėl verslumo mes turėtume, aišku, remti verslumą bet nepakanka mūsų priemonių. Jauni žmonės turi laimėti nuo naujų darbo vietų kūrimo ir mes turime siekti bendrijos priemonių, kurios leistų paremti mažas vidutinės įmonės. Turime paremti jaunus žmonės, kurie kūrė tokias įmonės. Ir žinome, kad mažose ir vidutinėse įmonėse sukūrima daugiausiai darbo vietų. Dėl šeimos politikos reikia aiškiai pasakyti šeimoms, reaguoti į tai, kas joms yra aktualu kalbėti su jomis ir numatyti atinkamas priemonės. Taigi nepamirškime, kad reikia išklausyti e, įsiklausyti į tai, kokie yra šeimų realūs poreikiai dabar. Mes turėtume susitvarkyti savo gana senuose apširusiuose namuose. Manau, kad krizės laikotarpiu labai aktualiai nuskambėjo Belgijos atstovo žodžiai, kuris sakė, kad Europai turėtų pagaliau parūpti šešių priemonių paketas ekonominio valdymo paketas. Galbūt pagal tą modelį mes galėtume išplėtoti ir socialinį šešių priemonių paketą. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį Seimo Lenkijos atstovui ponui Galaževskijui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dvi dienas kalbame apie demografijos pokyčius, socialinę situaciją ir matome, kad daugelio šalių e, e, šalyse situacija nevienoda, kai kur skirtumai didžiuliai. Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, darbuotojų amžiaus vidurkį apibrėžia jauni imigrantai kurie šiaip neturi netgi profesinės patirties. Kita šalis, kitas pavyzdys yra Estija, e, kuri patiria sveikatos paslaugų problemų. Tai reiškia, kad e, vyresni žmonės gali dirbti tik iki tam tikro amžiaus, kad sunku vyresniems žmonėms rasti darbą. Matau, kad egzistuoja dvi skirtingos problemos, kurias reikia spręsti. Kas bendro tarp Estijos ir Junktinės karalystės? Nepakanka darbo vietų tiek jauniems, tiek vyresniems žmonėms. Taip pat egzistuoja struktūrinės e, problemos susijusios siejamos su nedarbu. Manau, kad Svarbiausias dalykas yra kurti naujas darbo vietas. Tik tai tokiu būdu galėsime pasakyti, ar tas vietas paskui skirti jaunimui ar vyresniems žmonėms. Vyksta kartų pokyčiai, tai reiškia, kad gyvename ilgiau, vyresni žmonės, įskaitant mane, yra aktyvesni ilgiau išlieka aktyvus, aktyvus žmonės yra sveikesni, jiems nereikia taip dažnai kreiptis į medikus. Ir vyresnių žmonių aktyvumas darbo rinkoje yra naudinga nacionaliniams biudžetams ir patiems žmonėms. Turiu komisarui pasiūlymą. netaikykime tik pusėtinai e, tam tikrų priemonių. Parengime daug priemonių. Leiskime jas e, pasirinkti valstybėms narėms, tegul jos naudoja tas, kurias nori. Turėkime ne vieną Europos strategiją, bet daug pasiūlymų, kad būtų galima jos pritaikyti tiek Estijoje, tiek Junktinėje karalystėje. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Hermanui Dekro iš Belgijos parlamento. Mulieta z parlamentu Malty. Ne, vis tik tai Maltos atstovui Džesmantui Mugliet. Ačiū pirmininkė. Nors Maltoje užim... nedarbo lygis nėra labai aukštas, vis tiek iškyla dalyvavimo darbo rinkoje problema, ypač moterų tarpe, kai kalbame apie moteris vyresnės kaip 40 metų. Daugumas siūlomų uh, problemų yra susiję su e, galimybėmis e, geriau pasirūpinti vaikais. Ir dabartinėje sanglaudos programoje Malta turi nemažai e, tam skirtų veiksmų. Tačiau, kaip visai teisingai buvo klausima, kaip mes sumažinsime biurokratinę naštą, darbdaviams, kaip neatbaidysime investicijų iš Europos, kaip sukursime naujo tipo darbo vietas. E, nesutikčiau su e, senatoriumi Augustinu, e, kuris sako, kad sprendimai globalizacijos iššūkių, problemų sprendimai e, turėtų būti ieškami vietose. Regionai ir vietos valdžia patys vieni nesuras sprendimų, nesugebės e, sukurti e, deramų darbo sąlygų, e, leisti žmonėms sukurti pakankamai darbo patirties e, ir pradėti galvoti apie tai, kaip konsoliduoti jų ateitį. Pradėkime galvoti apie gamybos kaštus. E, E, Maltoje didžiausias iššūkis sprendžiant šią problemą yra energijos e, kaina. Iškyla klausimas, ar sugebėsime sumažinti energijos kainas tokioje šalyje kaip Malta, kuri 99 procentais priklauso nuo iškastinio kūro. Gaminantis e, energiją turime galvoti apie atsinaujinančius elektros šaltinius, apie tai, kaip apšiltinti uh, savo pastatus ir taip toliau. E, aš manau, būtent VMI turėtų gauti galimybės e, labiau pasireikšti šitoje srityje. Reikia čia ir daugiau mokslo tyrimų. E, ponas Van Nistelrojus vakar kalbėdamas paminėjo mokslo tyrimus, ypatingai paminėjo, kad padidėja išlaidos mokslui ir kad konvergencija tarp regionų e, turėtų padėti geriau panaudoti tą padidintą finansavimą. Jis netgi kalbėjo apie tam tikras e, kopiečias ar laiptus e, vedančias prie kompetencijų. Bet e, iš tikrųjų e, reikia tam tikrų gebėjimų, tam tikrų e, klasterių, e, ne vien tik tai konvergencijos regionai atsiduria nepalankioje situacijoje, dabar bus nemažai regionų, kurie pereina į pereinamąją stadiją, bet vis dar neturi pakankamų gebėjimų ir pajėgumų. Ar tai būtų dėl tradicijos stokos, pavyzdžiui, e, tradicijos pasinaudojant uh, finansavimu mokslo sričiai, bet taip pat ir dėl geografinės savo padėties, kuri nepalanki tokių klasterių kūrimams. Todėl reikia atidžiau pažvelgti, o kuriems regionams iš tikrųjų reikia tos paramos, nes ES lėšas būtent į tuos regionus turėtų nukeliauti kurie mm, galėtų mums e, padėti pasipriešinti globalizavimui ir kurtų naujų darbo vietų. Dziękuję bardzo. Dėkoju. Norėčiau dabar suteikti žodį poniai uh, e, Vanelinovai Krūmovai iš e, Bulgarijos parlamento. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos, ponės ir ponai, Bulgarijos delegacijos vardu norėčiau padėkoti šio bendro parlamentinio susitikimo organizatoriams. Didėjantis nedarbas, senstanti visuomenė ir pensijų sistemų reforma yra problemas kurios aktualios ir Bulgarijoje. Turime akcentuoti, kad e, visos tas problemos kilo e, dėl to, kad daug metų jos buvo ignoruojamas. Kaip ten bebūtų, turėtume dabar dirbti daugiau ateičiai, kad ji būtų priimtina ir mums, ir mūsų vaikams. Ir be jokios abejonės vienas iš žingsnių ta kryptimi yra pensinio amžiaus didinimas. Reikia geresnių priemonių, kurios e, patobulintų esančią sistemą. Žinome, kad tas procesas nebus labai spartus ir todėl norėtume kreiptis į visas ES valstybės narės pasidalinti savo pažangiają praktiką. E, toks pasidalimas praktika visada yra naudingas. Turime taip pat vėl grįžti prie solidarumo. Ir kai kalbame apie Bulgariją, tai Bulgarijos žmonės turėtų suvokti, kad jie nėra vieni patys. E, vyresni nei 60 metų žmonės turėtų darbo rinkoje pasilikti ilgiau. E, šiomis dienomis e, Bulgarija priiminėja savo valstybės biudžetą kitiems metams. Ir krizės situacijoje mūsų biudžetas yra adekvatus ir atsižvelgia į tai, apie ką mes kalbame čia, į socialinę lygybę ir kitus aspektus. Visos priemonės priimtas Europos lygmenių turėtų sulaukti <clears throat> paramos visose valstybėse narėse. Dėkoju. Ačiū. dabar norėčiau pakviesti pasisakyti ponę Zitą Gurmai, Europos parlamento narę. Dėkoju, džiaugiuosi, kad pirmininkavant Lenkijai surinktas toks labai svarbus susitikimas. Kaip Vengrija, aš labai džiaugiuosi taip pat kad mūsų draugai iš e, e, Lenkijos gavo šį šansą. Taigi, E, džiaugiuosi e, šiuo e, sustikimu. Manau, kad tokie sustikimai galėtų vykti dažniau. Europa keičiasi, iškyla ne tik demografijos problemos, bet yra ir didelis jaunimo nedarbas. Aš džiaugiuosi, kad ir komisaras yra su mumis, jisai renks naująją Baltąją knygą. Dabar dėl nedarbo 25 milijonai e, bedarbių, 5 milijonai iš jų jauni žmonės. Ir jeigu pažvelgsite atidžiau, pamatysite, kad vis daugiau jaunų moterų neturi darbo. Todėl labai svarbu, kad, po, e, kai, e, kad ponas Baroso labai aiškiai pasisakė apie jaunimo nedarbą, nes tam turėtume skirti ypatingą dėmesį. Kodėl tai sakau? Todėl, kad matėme, kas e, įvyko per arabų pavasarį. E, e, Karibų ir e, Ramėjo vandenino šalių susitikime paaiškėjo, kad tai, kas vyksta mm, arabų šalise, yra globalesnis reiškinys. Tai taip pat yra aktualu ir mums. Taigi kažkur pasme sėdime ant laiko bombos ir reikia ieškoti greitų patikimų atsakymų šioms į šias problemas. Kalbant apie pensijų reformą ir baltąją knygą, apie kurią ką tik paminėjo vienas iš mano kolegų. Kodėl tai labai svarbu? Tiesą sakant, aš e, nusiminusi, kad baltoji knyga vėloja, ji turėjo pasirodyti lapkričio 9, dabar nu, ta data nukelta, nes aš nematau tenai atspindėtos e, lyčių perspektyvos. E, Europoje kas penkta moteris patiria skurdą ir jeigu to nebus, e, tai e, tas skaičius labai smarkiai išauks. Ar mes tokie turtingi, kad galėtume tai leisti? Aš e, noriu tikėti, kad komisijoje tie, kurie atsakingi už lyčių lygybę, užtikrins, kad baltoji knyga tinkamai atspindės šitą uh, elementą. Neužmirškime, kad jūs turite, kalbame apie 50 procentų mūsų visų gyventojų. Dėl demografinių iššūkių. Visiems aiškiai noriu pasakyti, kalbame, kad reikia derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Ir SPD kongrese, e, klausydamas, ką pasakė ponas Soltenberg, aš pamaniau, kad reikia pasimokyti iš e, geriausių pavyzdžių, e, net jeigu jie ateina iš už ES ribų. E, taigi Norvegijoje daugiausia moterų e, saliginai dirba e, lyginant su kitomis Europos valstybėmis, jie suvokė, kad Norvegija išlikti reikia daugiau moterų darbo rinkoje, reikia užtikrinti paramą vaikams ir tik tada atsiras galimybė išlikti. E, žinoma, tai nelengva. Kodėl tai sakau? E, Europa dabar keičiasi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, susidurime ne tik finansinė ir ekonominė krize, bet taip pat ir su moralinė krize. Jeigu pažvelgsite, ką, į ką Europos piliečiai galvoja apie mus, o e, netoks jau buvo didelis e, mūsų rinkėjų aktyvumas, mus išrenkant. Aš e, džiaugiausi tuo, ką pasiūlė ponas Lamasūras, kai jis kalbėjo, kad Europos piliečiams reikia suteikti daugiau šanso dalyvauti. Europoje. Vis tiek iškyla klausimas, ar pakankamai gerai elgiamės su savo piliečiais, ar turime gerą ryšį su piliečiais, mes parlamentarai, kaip arti mes esame su paprastai žmonėmis. Europos piliečiai norėtų išgirsti e, tinkamą atsakymą, o kas bus toliau, koks mano likimas. Jie nusisika nuo politikos, nes jų problema šiandien yra, ar rytoj galės nusipirkti duonos ar batukus savo vaikams. Taigi, kai kalbame apie sanglaudą, demografinius iššūkius, reikia išlikti realistais ir racionaliais. Todėl aš e, esu tikrai įsitikinusi, kad kalbėdami apie tas problemas turime pademonstruoti, kad e, sprendimus prieėmėme atsakingai. E, pažiūrėkime, kas įvyko per savaitgalį. Visiems didžiulis rūpestis, kas bus Europoje. Ir čia iš tikrųjų Sparta vaidina svarbų vaidmenį. Mes turime savo piliečiams pasakyti, e, ką mes darome, ką mes galvojame. Dėkoju kolegoms iš Lenkijos už šio renginio surengimą. Ačiū. Ačiū, poniai Gurmai. Dabar žodis suteikiamas poniai Alenai Galuškovai iš Čekijos senato. Ačiū. Gerbėmieji. Pradėsiu nuo bendro pobūdžio pastebėjimo šios dienos tema, o po to porą konkretesnių minčių dėl e, tyrimo, kuris prisidėtų prie ekonomikos augimo. Visų pirma, Ačiū pirmininkaujančiai Lenkijai už tai, kad, kad pasirinko um, šią temą šios dienos renginiui. Tai um, labai svarbus dalykai ne tik Europai, bet ir pasauliui. Ir turbūt uh, matome, kad valstybės narės nepakankamai dėmesio skiria šiam klausimam dalyvauju praktiškai visose parlamentinėse konferencijose ir, mm, ir, ir dėja pastebiu, kaip ir šiandien, kad netiek daug dalyvių, tai atspindi bendresnę Europos problemą. Čekijoje matome nemažai skepticizmo Europos atžvilgių, tai matome kasdien, kai kalbame su piliečiais, kai uh, Mes stebime žiniasklaidą, kai e, žmonės galvoja apie Europą, galvoja apie struktūrinius fondus ir biurokratinės taisyklės. Nėra to jausmo, kad Europa gali jiems padėti, tačiau dauguma sutinka su tuo, kad tik vieninga Europą lydės sėkmė. Tai vienintelis būdas siekti sėkmės globaliame pasaulyje. Turime ginti savo žemyną žemyną, kuriame aukščiausi gyvenimo standartai, žemyną, kuriame siekiame tvarumo. Esu tikra, kad ta vizija bus patraukli Europos piliečiams ir kalbant apie socialinę sąnglaudą, tai reikia toliau intensyviai dirbti, siekiant užtikrinti, kad tai būtų europinės svarbos klausimas, nes e, būtent tai supras Europos piliečiai. Norėčiau prisijungti prie to, ką sakė anksčiau kalbėjusieji dėl mokslinio tyrimų ir eksperimentinės veiklos finansavimo įgyvendant e, socialinės sanglų, atsiprašau, sanglūdos politika mažiau išsivyščiuose regionuose, tai aišku, svarbu sanglūdos politikos aspektas, bet pateiksiu pavyzdį iš Čekijos, kur uh, yra įvairių tyrimų e, sričių, bet viskas yra sutelkta viename mieste, Prahoje. Kitaip tariant, labiausiai išsivyščiusiam regione, o kiti regionai, kurie netaip gerai išsivystė, negali gauti jokio finansavimo iš sanglaudos fondo. Ir labai gaila, kad negalime remti puikių mokslininkų, kad jie taptų dar geresni tai padidintų mūsų konkurencinę gebą pasaulinėje rinkoje, tai skatintų ekonomikos augimą. Tai turbūt susišaukė su to, ką sakė ponas Nisteroj vakar. Tai e, pro, problema mažesnėse valstybėse narėse, e, tą norėčiau matyti 12 metais, kad e, Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais parengtų naujos Europos viziją. Ir tuomet e, suteiksime savo piliečiams e, taikios gerovės galimybę. Dėkui. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kelvinui Hopkinsui iš Junktinės karalystės bendruomenių rūmų. Ačiū pirmininkė. Visų e, pirma, norėčiau e, pasakyti, jog labai e, su dideliu malonumu išklausiau ponios Gurmai pasisakymą dėl socialinių problemų. Jaunimo nedarbas yra, aišku, dalis visos nedarbo problemos. Uh, Išgirdom ir netikėtų um, dalykų per pastarųjų dviejų dienų uh, posėdžius, kai kuriuose uh, valstybėse narėse mažas ginstamumas, uh, pas mus to nėra, bet remigracija didelė tose valstybėse, kur gimsta mažai žmonių ir trūksta kvalifikuotos darbo jėgos ir emigruojama yra į tokias šalis kaip Junktinė karalystė, kur e, aišku nemažas nedarbas, bet netoks jau ypatingai didelis. E, mes priimame e, kvalifikuotus jaunuolius būtent iš tų šalių, o tose šalise lieka spragos darbo rinkoje, tie žmonės atvyksta uh, E, pas mus tai kvalifikuoti e, žmonės, energingi žmonės e, ir atvyk, atvykusiai gauna darbą, o vietiniai neturi. Tuomet darbo ir tie žmonės tampa nebemotivuojami mokytis, įgyti kvalifikacijas, nes, nes dabar tie, tie darbai, kurie, kuriuos jie galėtų gauti, atitenka E, jaunimui atvykusiam iš rytų Europos. Ir iš tikrųjų jaunuoliai atvykę iš rytų Europos turbūt yra jūsų tautų, tautų žiedas, iš tiesų įspūdingi yra. Aš e, žinau, kad ir mano, mano mieste žavimas yra tokie, tokie žmonėm, jie puikiai kalba angliškai, o mes tuo tarpu be anglų kalbos jokios kitos kalbos nemokam. Tai yra, aišku, bendros nedarbo problemos dalis. Ir iš tikrųjų nedarbą turime spręsti kaip problemą visame besivyščiusiame pas, pasaulyje. Ir aišku, taikant taupimo, taupimo priemonę siekiama atkurti viešuosius finansus, tai reiškia, kad surenkama mažiau pajamų socialinės išmokos yra e, mažesnės, prastėja gyvenimo standartai kai kuriuose šalise, turime gyventi pagal e, pagal išteklius, bet aišku, turime nepanaudotų e, išteklių, yra, yra nedarbas, vis dėlto gyvenimo standartai mažėja. Tai viena vertus yra yra ir nedarbas, yra nedirbančių žmonių ir jeigu tai būtų panaudota, tai jeigu būtų sukurta daugiau darbo vietų, nedarbas e, mažėtų, gyvenimo standartai didėtų, aišku, kaip tai padaryti, tai dar vienas sunkumas, apie tai nekalbėsiu, tačiau mes visi žinome, ką galima padaryti. Tačiau ką noriu pasakyti, kad e, ES ir dauguma išsivysčiusių šalių e, galvoja, kaip būtų galima sukurti defliaciją e, ekonomikoje. Turėtumėm e, prisiminti ketvirto dešimtmečio pradžią, kai valstybės mažino išlaidas, kūrė deflekciją, tai iš tiesų kinso ekonomikos principai taikomi. Uh, ir tik tai e, vėliau e, pradėjo atsigauti tą ekonomiką. Noriu pasakyti, kad kartojame praeities klaidas ir jeigu norime prasmingo, prasmingos socialinės sanglaudos, prasmingo socialinio modelio, tai turėtume pakeisti savo požiūrį į ekonomikos valdymą. Valdymą e, turėtumėm valdyti ekonomiką piliečių val, e, vardan, o nepalikti visko rinkos ekonomikai. Aišku, per pastaruosius 30 mečius e, rinkos ekonomika tapo labai populiari. E, jeigu ta ekonomika būtų valdoma sėkmingai, tai sukurtumėm visišką užimtuvą savo žmonėm. Dabar apie tai turime galvoti, turime grįžti prie intervencinio požiūrio į ekonomiką, nepalikti visko e, rinkos ekonomikai ir globalizacijai, nepalikti tų rinkų nevaldomų. Dėkui. Labai ačiū. Dabar norėčiau pakviesti Edith Bauer. Dėkuoju. Pirmininkė, pirmiausiai norėčiau pasakyti, jog esu labai dėkinga Lenkijai kaip pirmininkaujančiai šaliai už tai, kad socialiniai klausimai yra jos programoje labai tvirtai įrašyti, akcentuoti. Mes tikrai labai daug kalbame socialinės problemas per pastarasis dvi dienas, daugiau negu kada anksčiau. Daug e, šiaip diskutuojame apie finansų krizę, e, galimus sprendimo būdus ir tai tarsi užtemdė visus kitus aktualius klausimus. Bet turime e, nepamiršti to, kad ne tik finansų, bet ir vertybių krizę išgyvename, kuri taip pat labai gili ir kuri gali turėti poveikio finansų krizei. Manau, kad išgirdome labai įdomios analizės, e, padėties konstatavimo pavyzdžių. Ir atrodo, kad Kol kas nežinome, kaip spręsti problemas. Bėgant laikui, vis dažniau pastebime, kad yra nedaug netolygumų tarp valstybių narių ir labai sunku rasti bendrus sprendimus problemams. Dėl demografijos iššūkių paminėsiu pavyzdį. Europos parlamente neturime daug galimybių prisidėti prie gimstamumo didinimo. E, vienas, viena iš priemonių yra teisės aktai dėl motinystės atostogų. Vienas iš nedaugelio pavyzdžių. E, kiek girdime iš tarybos, galime spręsti, kad parlamento pasiūlymui nebus pritarta. Kitaip tariant, pasiūlymas uh, žlunga. Labai sudėtinga yra rasti minimalų standartą sprendimams. E, problemų, kurios egzistuoja valstybėse narėse. Institucijos neturi uh, kompetencijos galių socialinėje srityje. Kadangi aš jau kalbu ir nebenoriu naudoti e, mėlynosios kortelės, tai paklausiu dar, ką galime dabar, kokia yra naujausia informacija dėl pasiūlymo dėl motinystės atostogų? Ar e, iš komisijos ateis naujas pasiūlymas? Kas atsitiko su teisės akto projektu? dėl aktyvaus senėjimo. E, tai yra problema, kuri galbūt nėra tokia akivaizdi šiandieną, bet išiškės rytoj. Mes turime dar šiek tiek laiko rasti gerims sprendimams. E, komisijos narys sakė, kad 47 procentai žmonių vyresnių negu 55 metai dalyvauja darbo rinkoje. E, moterų dar mažesnis procentas e, dalyvauja. Ir e, moteris per savo gyvenimą susiduria su daugeliu uždavinių, užduočių, iššūkių daugiau negu vyrai reikia vėl kelti klausimus, kurie jau buvo daug kartų aptarti, nors galbūt jie nėra tokie madingi ar populiarūs, ypač krizės kontekste. E, kalbu apie lygias moterų teisės. Bet tai yra klausimai susiję su labai rimtu ekonominiu poveikiu. Dar vienas klausimas, kurį noriu paminėti - kova su skurdu. Visi žinome, kad strategijoje Europa 2020 e, numatyta, jog 20 milijonų e, skurdžiai gyvenčių žmonių skaičių siekiama sumažinti, bet gal tokiu pat tais pačiais 20 milijonų padaugėjo skurde gyvenančių žmonių, skaitant vaikus. Tie dalykai, aišku, susijęs su ekonomika, nes kalbame apie išteklius, apie būsimus darbo išteklius. Vaikai gyvenantis skurde negalės įgyti e, įgūdžių, gauti išsilavinimo. Ponas Andoras e, sakė, kad egzistuoja atotrukis visuomenėje ir kad e, tas atotrukis gilėja. kad yra šis atotrukis didžiulis. Anksčiau praeitie socialiniai skirtumai e, sukeldavo karus. Tai ką e, turime daryti, kad nedidėtų tas atotrukis? Nes gali kilti labai rimtos socialinės įtampos. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Janai Tom iš Estijos parlamento. Prašom. Dėkuoju pirmininkė. Turiu prisipažinti, kad jaučiu susirūpinimą. Galbūt aš vakar per daug e, emocionaliai kalbėjau ir šiandien. E, Jūs tarsi patikėjote, kad Europ... Estija nėra labai sėkminga šalis Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų, netaip jau blogai mums sekasi, nes seniai Estijos parlamente lankėsi ponas Buzekas. Jis pasveikino mus ir aš labai džiaugiuosi tuo. Labai dažnai e, Žmonės savo, kad e, viskas priklauso nuo to, ar matai stiklinę pusiau tuščią, ar e, artipilnę man atrodo, kad viskas yra netai blogai. Stiklinė mano požiūrė yra beveik pilna. Mes turime neblogas sistemas, pavyzdžiui, motinystės tėvystės atostogų moteris gali išeiti 16 mėnesių atostogų ir gauna visą atlyginimą. Kiekvieną mėnesį jos gauna atlyginimą būdamos motinystės atostogoje. Kaip e, Lenkija kad turi programą skirtą e, žmonėms virš 50 metų, mes panašią programą taikome žmonėms virš 60 metų. Mes e, padidinome pensinį amžių daug. E, e, mūsų vyrų e, dėje iš darbo vietos nukeliauja į kapinės, nes jie nesulaukė tos pensijos. E, E, mes įgyvendame sudėtingą biudžeto politiką. Ir šiaip jau ES pirmaujame e, taupydami. E, aišku, galima sakyti, kad ciklė yra pusiau tuščia, nes viskas kainuoja, už viską reikia daug mokėti. Paminėsiu dar vieną pavyzdį didžiausia, gausiausia šeima, kuri turi 16 vaikų, neseniai dėja išsikėlė Junktinė karalystė. Ponas Hopkinsas sąja, kad netaip viskas gerai Junktinė karalystėje, bet vis tik geriau negu Estijoje, nes ta šeima e, išsikrausite gyventi į Junktinę karalystę. Mes e, įgyventame ir kitokių programų, pavyzdžiui, gydytojams remiame gydytojus, kurie yra pasirengę e, E, keltis į atokesnės teritorijas Estijoje 15 tūkstančių eurų per metus jiems bus e, mokama, jeigu jie įsipareigos išdirbti toje vietoje penkerius metus. Aišku, kitoje šalyje gydytojas per tris mėnesius tiek užsidirbtų, mūsų programos kitokios, bet siekiame rezultatų. Aš apie sanglaudos politiką norėčiau pasakyti, kad turėtume užtikrinti, jog ji lėšos būtų vienodai paskirstytos. E, stiklinė nebus, vis, niekada nebus visiškai pilna. Problemų yra visur, naujoms šalims e, iškyla finansavimo problemos, e, senesnėse gimstamumo problemos. Rytoj tvirtinsime savo biudžetą. Aš esu socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė. Man biudžeto pasiūlymas nepatinka, bet dėja teks e, sutikti su pasiūlymu ir jį priimti. Mes turime padėti Europą išbristi iš krizės. Man ne viskas patinka, bet teks e, tvirtinti pasiūlymus. Ir noriu pabrėžti, kad viskas kainuoja daugeliu valstybių narių, e, kaina yra pernelyg didelė. Ir kai kalbame apie solidarumą ir sanglaudą, kalbėkime sąžininkai. Ačiū. Dziękuję bardzo za potrzebną zupełnie. Dėkoju. Suteikiu žodį ponui Lajoš Milė iš Vengrijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Per šias dvi dienas apie ką tik bekalbėjome ar apie demografinių tendencijų specifiką, apie migracijos problemą ar moterų vietą darbo rinkoje, apie jaunimą, apie senyvą amžių žmonės. Visur matėme tam tikrą bendrą vardiklį. Visiems kyla nerimas dėl Europos socialinio modelio tvarumo besirimenčia atitinkamomis vertybėmis. Kalbėti apie tai, ar tas modelis patiria krizę ar ne. Norėčiau akcentuoti kai kuriuos iš elementų, kuriuos kol kas esame paminėję. Kai kalbame apie moterų padėtį darbo rinkoje, turime labai aiškiai pasakyti, kad yra tam tikro nesuderinamumo tarp e, profesinio ir šeimos gyvenimo. Ir moterims e, tenka susidurti su labai didelėmis problemomis. Viena iš jų, pavyzdžiui, yra pirmojo vaiko gimdymas e, vėlesnėme amžiuje. Žinoma, demografiškai tai atneša tam tikrų pasiekmių. Yra tam tikras kontrastas tarp šeimos gyvenimo mm, ir profesinio gyvenimo. Ir jeigu mes teisiškai neišspręsime šios problemas, tai tik prisidėsime prie krizės. Dabar dar vienas pavyzdys, e, e, kuris pavaizduoja ties kokiomis e, dilemomis susidurėme kalbėdami apie jaunimo ir senyvo amžiaus žmonių problemas nėra abejonės, kad e, švietimas, pavyzdžiui, mūsų šalyje Vengrijoje atsidūrė krizėje, e, mokytojo profesija nebeturi prestižo. E, yra bandymų jauniems suteikti tam tikrą karjeros modelį, bet iškyla problema, kaip užtikrinsime mm, atlyginimą tiems žmonėms, net jeigu tik kalbame apie vieną profesiją. Jeigu noriu padaryti kažką patraukliu, tada uh, turiu iš karto pasiūlyti ir deramą algą. Bet tada iškyla problema, nes e, seniau dirbantieji mokytojai sakys, kad jaunimui teikiamas prioritetas ir netgi gyvendant šitą modelį jūs pamatysite, kad yra tam tikrų prieštarų. E, sprendimo suradimas čia yra labai svarbi užduotis. Jeigu nerasime sprendimo, tai tada atsiras e, tam tikrų įtampų, kurias turėtume mažinti. Pradžioje sakiau, kad turime e, susimastyti dėl Europos modelio likimo, bet turime galvoti ne vien tik tai europiniu, bet ir pasauliniu mastu čia. Žinome apie iniciatyvas Euroazijos regionui. Nežinau, ar yra čia kokių alternatyvų. Galbūt už to slepiasi kažkokios rusiškos e, vertybės. Bet aišku, kad bus nauji konkurentai ir e, e visas e, paveikslas ateityje gali pasikeisti. Vadinasi, turim neužmiršti, kad globalioje rinkoje mums gali tekti susidurti ir su naujais konkurentais, Ir tas problemas jau dabar pravartu pradėti spręsti. Noriu steigti žodį dabar ponui Andžiai Gžib, Europos parlamento nariui iš Lenkijos. Ačiū, ponia Maršalka. šios dienos posėdis ir keit, keitimasis nuomonėmis apie socialinę sanglaudą ir apie demografiją ir apie tvarų augimą vyksta tam tikram kontekste, nes e, gruodžio 8 ir 9 rinksis vadovų taryba, kuri aptarinės krizę ir galimus sprendimus, e, taip pat tam tikras drausminės priemonės dėl e, eurozonos ateities, o taip pat kalbės apie biudžetus eurozonos valstybėse, kad neatsirastų grėsmės mūsų finansiniai sanglaudai. Taigi visada yra tam tikra pagunda, kai kalbama apie finansavimo apkarpimą ir dažnai atsiž, atsisukama į socialinės išlaidas. Bet kalbant apie socialinę sąglaudą, dabar ypač svarbu didelį dėmesį skirti šiai konkrečiai problemai. Kaip geriausia išreikšti atskirų valstybių narių nuomonę nacionaliniuose parlamentuose ir Europos parlamente. Savo rinkimų apygardoje aš sustikinėjau su žmonėmis, su studentais ir girdžiu, uh, O kurgi žmogus, kur žmonės, e, kuriais reikia rūpintis, kur yra skirtumas tarp subjektyviosios ir objektyviosios politikos, e, kam ta politika yra skirta, ar ji yra skirta žmonėms ar ne. Tad e, manau, kad labai jautriai turėtume reaguoti į tokį uh, ryšį, į e, komunikavimą. Visos e, Europos institucijos šneka apie krizę, tačiau viso to pasiekmės galų gale yra valstybių narių, visų valstybių narių piliečių gyvenimo kokybė. Kodėl kalbu apie tai? Per pastarąją diskusiją dėl e, 2012 metų biudžeto uh, Buvo pasiektas kompromisas. Valstybės narės nusprendė, kad e, jos e, neapsispręs dėl visų lėšų kiekio. E, tad neaišku, ar nebus sumažinti asignavimai Europos socialiniam fondui. Vadinasi, ne visi projektai bus vykdomi. To nereikia užmiršti mūsų parlamentinėse diskusijose šiandieną. Na, o šiandien ir komisaras, ir e, pirmininkiaujančia šalies e, ministras akcentavo, kaip svarbu e, kokios svarbos yra strategija Europa 2020. Ir tuose pasisakymuose man patiko tai, kad mes e, nukrypame nuo tipiško e, technokratinio pristatymo to, kokia turėtų būti Europa. Pavyzdžiui, socialinės atskirties mažinimas yra vienas iš svarbių elementų. Manau, kad tuo reikia rūpintis, e, nes 15 procentų jaunimo paprasčiausiai E, nesugeba pabaigti mokyklos gavę e, elementaraus išsilavinimo pažymėjimus. Tad kokie yra jų šansai susirasti e, darbą, jeigu net 15 procentų jaunų žmonių nesugeba pabaigti elementarios mokyklos. E, žinoma, tai susiję su tam e, tikrais sunkumais jų aplinkoje, šeimos sunkumais, su e, neveiksniomis šeimomis ir taip toliau. Ir tada klausiu komisijos nario, ar nebus tokia pagunda, kad įgyvendinant strategiją 2020, kur socialinė sangla turėtų būti vienu iš prioritetų, ar neatsitiks taip, kad tas projektas bus išbrauktas, e, kad e, prieiga prie universitetinių studijų, e, sveikatos apsaugos, E, paslaugos, e, skaitmenizavimas, ar visa tai, kas numatyta strategijoje 2020, nebus nubraukta dėl krizės. Kaip jums tai regisi? Na ir taip pat e, mums bendradarbiaujant su Europos komisija, remiantis komisaro Barnie pasiūlymais. Jis čia kalbėjo atėjęs apie vidutinės ir smulkės įmonės ir e, minėjo, kad iki 2020-ųjų mes ten turėtume sukurti 5 milijonus darbo vietų. Bet ar turime pakankamai priemonių užimtumui gerinti Europoje? Ar sugebėsime tinkamai kovoti su socialinė atskirtimi? Uh, Turime puikių pasiūlymų sukurti, pavyzdžiui, socialinius, e, kurti socialinius kooperatyvus, gera mintis, bet kaip padėti tiem žmonėms, kaip paremti tuos verslininkus finansiškai, kad jie iš tikrųjų imtųsi tų naujų įmonių, socialinių kooperatyvų steigimo, kaip tai e, atsilieps darbo rinkai. E, senatorius Augustinas kalbėjo apie Lenkijos patirtį šitoje srityje. Tačiau kaip e, paraginti žmonės veikti patiems, vietoj to, kad duotume jiems pinigus, vietoj to, kad duotume jiems žuvį, verčiau suteikime jiems žvejybos įrankių. Rinkos yra labai jautrios, turėtume daryti viską, kas įmanoma, kad mūsų veikla būtų nukreipta būtent žmonių ir visuomenės labai. E, Ačiū. Norėčiau suteikti žodį ponui Sanūnui iš Portugalijos parlamento. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Prieš pereidamas prie pagrindinės minties, norėčiau pažymėti, kad šios poro dienų parodė, kaip svarbu suteikti žodį visiems nacionaliniam parlamentam, nes um, pluralizmas yra vienas iš europinių principų ir svarbu išgirsti atsakymus. Dabar, ką esminio norėjau pasakyti Per pastarąsias dvi dienas kalbėjome apie politiką, kaip būtų galima padėti jaunimui darbo rinkoje, apie aktyvų senėjimą kalbėjom, apie profesinio ir šeimos gyvenimo suderinimą, kalbėjome apie tai, kaip būtų galima pataisyti ir išsaugoti europinį socialinį modelį. Tačiau uh, visam tam reikia finansavimo, tam reikia e, daug finansinių išteklių ir akivaizdu, jog reikia skubiai galvoti apie tai, kaip užtikrinti Europos socialinio modelio ateitį ir kaip tai finansuoti. Portugalijos parlamento socialinis komitetas E, kaip tik tai apie tai e, kalba 12 metais labai numatoma sumažinti finansavimą švietimui Portugalijos e, biudžete. O, O švietimas tai yra labai svarbus siekiant ištar, įdarbinti jaunus žmonės ir siekiant aktyvaus senėjimo. Tai labai svarbu, kalbant apie uh, sanglaudos e, politiką, kalbant apie socialinio modelio išsaugomą. Tai svarbu čia yra tai, dėl ko sprendimus priima valstybės narės kiekvieną dieną. Tai yra išlaidų e, karpimas. Ir Europos politi politikos lyderiai turi pasirinkti aiškiai, ar jie nori, kad išliktų Europos socialinis e, modelis, grindžiamas principais, kuriais remintis buvo pradėtas europinis projektas. Ir atsižvelgiant į tai, kaip galime e, finansuoti socialinio modelio išlaikymą iki tol, kol ekonomika atsigaus, mano supratimu, įmanoma tą modelį išsaugoti ir dabar, ir ateityje, ką mums reikėtų padaryti, tai tiesiog numatyti e, politinius sprendimus ir juos greitai patvirtinti. Labai svarbu greitai priimti politinius sprendimus Europos parlamentas ir, e, ir čia esantis komisijos narys turėtų gauti patikinimus. Dėl to dėkui. Ačiū. Dabar žodis ponui Laslo Andor komisijos nariui. Gerbėmieji, atsiprašau, kad labai trumpai atsakysiu, kadangi tiesą sakant, diskusijos užtruko kur kas ilgiau negu numatyta ir aš uh, turėčiau kaip tik tai vykti, uh, sakyti, baigiamosios kalbos į kitą uh, konkurenciją skirtą uh, neligybei. Kas mane nuramina, kad daugelis jūsų akcentuojate, kaip svarbu mažinti neligybę dabartinių situacijoje Europoje, nepalikti to vien tik tai ekonominės socialinės politikos formuotojams, kad jie spręstų šios dienos problemas, nekreipiant pakankamai dėmesio socialiniai dimesiai. Aš manau, kad um, Daug kas remia strategiją Europą 2020, kaip aiškiai buvo paminėta, ir ten yra numatyti aiškus tikslai, iniciatyvos ir numatytas siekis ne tik tai išsaugoti Europos socialinį modelį, bet taip pat ir stiprinti tą modelį, didinant užimtumą, mažinant skurdą. Problema yra ta, kad kar, kartu išgyvename ir krizę, finansinę krizę Europos Sąjungoje ir uh, šią savaitę bus e, primami e, sprendimai ir e, finansinė krize tam tikrų būdų bus išspręsta. Ir tai leis atsigauti periferinių šalių ekonomikai, tai išsaugos Europos socialinio modelio darną. Aš suprantu, kad šiandien klausimas kyla ir ant kortos statoma ne tik tai bendra valiuta, euras, ant kortos statoma, statomas Europos socialinis modelis, socialinė sanglauda. Tačiau alternatyvas reikia rimti, rinktis tinkamai. Europos ministrų taryboje iš Junktinės karalystės atstovų girdėjome, kad e, Europa tarsi apsėsta yra defliacijos, reikėtų pasiaiškinti, kas yra iš tiesų defliacijos apsėstas, tai ne Europos Sąjunga, bent jau viena valstybė narė. Ir dėja galėčiau paminėti didžiausią valstybę narę, kuri, kaip regis, yra apsėsta defliacijos ir turbūt e, iki šiol neranda tinkamo makroekonominio uh, Um, atsako šios dienos situacijai ir jeigu tai nepasikeis iki savaitės pabaigos, tai pritarčiau Jums, kad iš tikrųjų nersime į dar didesnės bėdas, užuot išsprendę šitą krizę. Tad akivaizdu, kad vien uh, drausme, taupimo priemonėmis, sankcijomis krizės neišspręsime. Mm, iš, išspręsime, jeigu bus didesnis solidarumas ir didesnis politikos koordinavimas Europos institucijose Ir komisija, žinoma, čia turi atlikti didelį vaidmenį. Diskusijos rodo, jog reikia daryti e, daugiau, kad paaiškintumėm e, daugiametės finansinės e, programos pasiūlymus. Ir tai pasakytina ir Europos socialinė E, fondą. Mes e, pasiūlėme 20 procentų socialinės e, trukties priemonėm. Čia kalba eina ne apie pasivės priemonės, kalba eina apie integracijos priemonės, pavyzdžiui, žmonių su negaliai traukimas, dalyvavimą darbo rinkoje, Romų įtraukimas, integravimas į darbo rinką. Uh, Jei kalbėtumėm apie paramą e, švietimui e, skirtą nepalankioj situacijoje esančiom grupėm, e, svarbu nepamiršti apie gebėjimo įsidarbinti aspektą, nes tai labai svarbu bus ateityje. Yra ir kitų priemonių skirtų verslumui remti. Džiugu, kad tai veikia Lenkijoje. Pavyzdžiui, mikrofinansavimo priemonė jau veikia Lenkijoje, tačiau yra ir kitų šaltinių, struktūrinių fondų. E, RPB, Džeremi programa numato remti verslumą, o tai savo ruoštų padės kurti darbo vietas konkrečiai ir jaunimui. Ir nu, daug kas dabar sakė, kad jaunimo užimtumas yra e, didžiausia problema ES e, užimtumo srityje. Ir aišku, galėčiau dar daug pasakyti vairiais kitais klausimais, e, pavyzdžiui, pensijos, čia rengiame baltąją knygą tai minėjo ir ponia Angurmai. Tačiau vis dėlto baigsiu savo kalbą ir toliau e, stengsiuosi bendrauti su Europos parlamentu, su kurio puikiai bendradarbiavame ir žinoma, e, lauksiu ir tolesnių diskusijų susijusių su mano atsakomybės rytim. Dėkui. Labai ačiū komisijos nariui. Norėčiau padėkoti visiems nacionalinių parlamentų, Europos parlamento atstovams už aktyvų dalyvavimą diskusijose. Dabar suteiksiu žodį ministrui Vladislavui Pašnekamiš, kuris yra socialinių reikalų ministras iš Lenkijos. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Visiems dėkuoju už pastabas pasisakymus per diskusijas ir dėkoju už pasirengimą, parengimą šių diskusijų. Su Lenkijos parlamentu, Lenkija kaip pirmininkaujančia šalimi, rengėme šį susitikimą kartu, siekdami aptarti demografinius pokyčius kaip iššūkį Europai. E, Pone Bauer kalbėjo apie motinystės atostogų direktyvą ir pateikė klausimą. E, Lenkija e, pabrėžia, kad taip labai svarbu yra derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Mes norime, kad būtų patvirtintos teisinės priemonės šioje srityje. Gana aktyviai dirbome. Spalio 21 dieną Krokvoje Lenkija, kaip pirmininkaujanti šalis, surengė diskusijas. E, tarp socialinės apsaugos ministrų. Kalbėjome apie tai, kaip keisti, keistis pažangiają praktiką motinystės atostogų srityje. Po šių diskusijų mes dalyvavome parlamento plenarnėje sesijoje, kaip pirmininkaujantis šalis ir pristatėme savo poziciją E, būtent, kad taryba nesutinka su 21 savaitės motinystės ar tėvystės atostogų pasiūlymu. Iš parlamento diskusijų supratome, kad jis yra gana lankstus šio klausimo požiūriu ir kuriamas pagrindas pažangos ataskaitai taryba gruodžio 21 gaus tą ataskaitą ir manau, kad valstybės narės norės dirbti toliau, e, svarstyti motinystės atostogos direktyvą ir išlaikyti konstruktyvų dialogą su Europos parlamentu. E, taryba atvira Europos parlamentui, bet aišku, tas atvirumas priklausys nuo Europos parlamento e, noro pademonstruoti tam tikrą lankstumą. Daugelis iš jūsų kalbėjote apie tai, kad reikia didinti pensinį amžių. Šiuo metu optimali išeitis būtų įtvirtinti viešąją politiką, kuri akcentuotų darbo rinką ir siekį padidinti užimtumą darbo rinkoje. Kita vertus, turime daug dėmesio skirti ir e, tam, kad užtikrintume vėlesnį pensinį amžių, e, galėtume numatyti galimybę išėti žmonėms anksčiau į pensiją, taip pat priimti nuostatas dėl pensinio amžiaus. E, siekdami užtikrinti optimalų santykių žmonių, kurie yra jau pasiekę pensinį amžių, bet dar dirba. Turime taip pat galvoti, kaip denti socialinius klausimus su poreikiu spręsti ekonominės ir finansų krizės problemas. Komisaras minėjo Baltąją knygą, jau pirmininkiavo Danija, ji bus paskelbta. Mums taip pat labai aktualu, kad e, šie klausimai būtų vienas iš didžiausių Danijos pirmininkausiančios prioritetų. Dar buvo kalbama daug apie e, jaunų, vyresnių žmonių įdarbinimo galimybės. Tam, kad pasiektume strategijos Europa 2020 tikslų, kurią minėjote daugelis iš jų, tai yra 75 procentų užimtumo lygmuo iki 20 metų. Tam, kad pasiektume šių tikslų, reikės padidinti jaunų žmonių ir vyresnių gyventojų užimtumą. Mm, tikrai e, vyresni žmonės netima darbo iš jaunų. Senatorius Augustinas sakė, kad mes neturėtume dabar pradėti kartų karo ir aš jam visiškai pritariu. Užuot kariavę turėtume sudaryti susitarimą tam tikrą paktą užimtumo politijos sityje. E, ministras e, Galoževskis taip pat apie tai kalbėjo ir aš visiškai jam pritariu. Kalbėjome daug apie galimybę įdarbinti jaunus žmonės per paskutinį tarybos e, susitikimą. Mes e, turime užtikrinti, jausti atsakomybę, siekdami darbinti, kaip galima daugiau naujų žmonių, kad tai nebūtų prarasta karta. Turime pademonstruoti e, realų solidarumą tarp kartų, nes uh, procesas nėra vienos krypties, jis yra dvipusis, siejantis jaunus ir vyresnius žmonės. Ir apie tai girdėjome daug šiandienos diskusijose. E, daug kas minėjo Europos socialinį e, fondą, ponė Jezlovietska, Europos parlamento narė, kalbėjo apie tai. Jis sakė, kad reikia E, stebėti, kaip lėšos panaudojamos iš socialinio fondo, kaip veiksmingai tai daroma. Tai yra būtina ir baigdamas aš norėčiau pasakyti nacionalinių parlamentų, Europos parlamento nariams, kad dėkingas esu už šią diskusiją. Portugalijos parlamento atstovas sakė, jog atsakingi politikai galvoja ne apie artėjančius rinkimus, bet apie būsimas kartas. Manau, kad čia nacionalinėse parlamentuose yra daug tokių politikų. Dėkuoju. Dabar norėčiau paprašyti Europos parlamento pirmininką Ježį Buzek pasisakyti. Dėkoju. Nenoriu kartotis. E, tema, kurią diskutuojam, yra labai aktuali. Mes turime labai atidžiai pažvelgti į krizės atneštas pasiekmes. E, jaunų žmonių nedarbas, e, strategija 2020, vidaus migracija, kuri mūsų visų problemų neišsprendžia, ji galbūt naudinga vienai valstybei nariai, bet e, žalinga kitoms. Mes e, taip pat labai puikiai žinome, kad nelengva išspręsti ir išorės migracijos problemos, nes nelengva pačių emigrantų problemų. E, pačias migrantų problemas spręsti, socialinį sanglaudą. Visa tai nėra naujos problemos, jos visos svarbios, mes jas tengiamės išspręsti jau seniai. Ir e, jeigu glaustai norėčiau apie tai pakalbėti, tris dalykus paminėčiau. Pirma, ar norime išlaikyti ateityje dabartinį Europos socialinį modelį kiek jis gali keistis ir kiek europinė civilizacija, kuri ir pagimdė šį modelį, galės gyventi su šiek tiek pakoreguotu modeliu. Nes leisdamas į smulkmenas e, tik pasakysiu, kad mūsų kontinente yra šalių su labai stipriais socialiniais modeliais. Ir tuo pat metu jų biudžetai yra labai gerai subalansuoti. Aš nenoriu įvardinti tų valstybių, bet tokių šalių mūsų kontinente tikrai yra. Aš manau, kad galime apginti savo socialinį modelį, bet tai padarysime tik tai prisimdami didesnį atsakomybę už tai, ką darome atskiruose valstybėse narėse. Tai mūsų ateitis kitos dvi problemos, kuris vis aktualėja, iškilo krizės laikais. Pirmoji iš jų susijusi su senstančia visuomenė ir būtinybė išspręsti pensijų problemas, kaip e, įdarbinti žmonės kurie yra vyresni nei 50, 60 ir netgi 70 metų, tačiau jeigu jie yra sveiki, vis dar gali dirbti. Laimiai gyvenimo trukmė mūsų planetoje ilgėja ir uh, mes galime pasinaudoti tų pagyvenusių žmonių potencialu. Bet, žinoma, būtent nacionalinė ir vietos valdžia yra pirmiausia už tai atsakinga. Na ir kita didelė problema yra gimstamumas. Ši problema buvo svarbi ir prieš 20 metų, tačiau šiandien jos aktualumas padvigubėjo ar patrigubėjo parama šeimai, e, siekimas palengventi šeimos rūpešių ir profesinio gyvenimo problemas e, taip pat yra aktualios temos. E, auginant, auklėjant vaikus labai svarbu labiau įtraukti ir jų tėvus, ne vien tik tai motinas. Tačiau praktinėme gyvenime tai labai sunkiai įgyvendinami uždaviniai. E, moteris ir vyrai skirtingi, bet kai kalbame apie rūpinimąsi vaikais, mes čia turime pasiekti pusiausviros tarp vyrų ir moterų vaidmens. Jeigu šios problemos tinkamai neišspręsime, prarasim 50, 60 ar 70 procentų mūsų visų gyventojų. Tai yra moterų, kurios savo energiją ir laiką paukoja vien tik tai vaikų auginimui ir tokiu būdu negali pradėti aktyviai dirbti. Taigi, e, nepaisant krizės Europoje, visos tas problemos yra labai svarbios ir jos liks aktualios nepaisant to, kaip mes išspręsime tuos klausimus, kuriuos, pavyzdžiui, aptarinėsime vadovų taryboje gruodžio 8 ir 9 dienomis. Žinoma, senstančias e, visuomenės problemų mes patys neišspręsime. Po dviejų, trijų metų tikriausiai prasidės Europoje nauja klėstėjimo era tačiau demografinės tendencijos senstanti visuomenė ir tada liks tarp svarbiausių problemų, kurias reikės spręsti. Apie tas problemas e, mes daug diskutavome, jas akcentavome ir todėl labai dėkingas jums esu už jūsų dalyvavimą. Dėkoju taip pat ir Europos parlamento nariams už jų aktyvų dalyvavimą diskusijoje. Dėkoju, ponės ir ponai. To, co ja chciałem powiedzieć. E... Dėkui, pirmininkė. Jūs paminėjote tai, ką aš būtent norėjau pasakyti. Gyvenime ne viskas yra planuojama. E, demografijos dalykai neturėtų mūsų stebinti, žinome, ką turime daryti ir žinome, kad naujos valstybės narės e, patirs daugiau problemų dėl gimstamumo ir dėl vidaus migracijos iš mūsų naujųjų valstybių narių į senasias 15. Ekonominė situacija turės mūsų socialiniai politikai rimtų pasiekmių, bet demografinės problemos, nežiūrint ekonominės situacijos, turi būti sprendžiamos nepriklausomai nuo to, kas bus e, kas bus ateityje, kas su euru demografinės e, problemas reikės spręsti. Aš noriu, kad euras išlaikytų savo poziciją. Jeigu dėje jo neišlaikysime, turėsime mažiau pinigų, kuriuos galėsime skirti užimtumui, pakartotiniam įdarbinimui. Lenkijoje suprantame, tuos dalykus, nors Lenkija kol kas gana sklandžiai brenda iš krizės. Mūsų ekonomika auga maždaug 4 procentais. Neturėjome neigiamą augimo. Lenkija galbūt yra šiek tiek geresnėje padėtyje, tačiau politinis elitas reiškia dėlį susirūpino, mes turime būti pasirengę viskam ir reaguoti. Europos parlamento vadovas, senato ir parlamento maršalkos apibendrins, uždarys šį posėdį. Pačiu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Labai ačiū pirmininkė, pirm, parlamento pirmininkė, kolegos. Manau, visiems reikia padėkoti už jūsų atkaklumą, už jūsų puikius pasisakymus ir įstraukimą į problemas, kurios yra mums ypatingai aktualios. Asmeniškai norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjo apie tai, kad visos problemos įskaitant ekonominės, e, susiję su mūsų piliečiais. Jos turi vardus ir pavardės. Labai ačiū Jums visiems, posėdį baigiame. Dziękuję, pani marszałek.